Good afternoon, colleagues. Um... Labadiena, kolegos. Pradėkime šio ryto darbą nuo darbo atverkės tvirtinimo. Jei nėra prieštaraujančių darbo atverkė tvirtinama. Pirmininko skelbimai. Visų pirma, vertimas į kroatų ir airių kalbą nėra šiandien užtikrinamas. Taip pat dar noriu vieną skelbimą tokią asmeninio pobūdžio padaryti. Mm. mano šešerių metų, šešerius metus dirbanti padėjėja, mm, Nisbanai, šiandien dirba paskutinę dieną, tai aš norėčiau jai labai nuoširdžiai padėkoti žios didžiulį darbą ir dabar štai taip prieš visą komitetą norėjau labai jai padėkoti Ir ta pačia dvasia, kolegos, dar trumpas kelbimas, mes šiek tiek skaičius padėliojame. Žinau, kad praeitą savaitę dalyvavote balsavimuose Strasbūrė, noriu labai padėkoti visiems už tai. Šiandien ne visi mm, galėjote sugrįžti į diskusijas, kad aptartumėm pranešimus, bet Ehm, tikrai dėkuoju tiem, kas galėjote. Praeitą savaitę pasakiau, kad ne, tikrai beprecedentinis trilogų skaičius e, yra įvykęs ir artėja link pabaigos, tai tikrai labai svarbu mūsų komitetui. Mūsų komiteto nariai um, dalyvavo 44 e, posėdžiuose, posėdžio ekvivalentuose Tai tikrai yra labai daug, lybė komitetas posėdžiavo daug daugiau nei kiti komitetai ir dalyvavimas buvo nepaprastai gausus, daug geresnis nei kitose komitetuose, tad noriu nuoširdžiai padėkoti jums visiems. Tai tikrai. Um, of... Čia eina kalba ne šiaip apie kažkokius tai skaičius, kad mes geriausi nors, taip. Uh, Galima čia tokią pauzę padaryti, bet esmė, aišku, yra ne tai. Esmė yra tai, kad štai ką dabar mūsų svečiai tuoj pristatys, tai yra, kad tuose trilogose susitikome su savo senais bičiuliais, kurie Mm, dirba teisėjai kūriniais klausimais, kurie jau daug metų laukia užbaigimo ir aš turiu pasakyti, kad lybės sekretariatas, kuriam esu nepaprastai dėkingas ir visų parlamentarų padėjėjai nepaprastai daug dirbo ir, ir, ir lybė šešėlinių pranešė ir kitų narių padėjėjai labai daug dirbo. Labai aktyviai dirbome visi ir tikrai tai buvo ir išorniai klausimai, pabėgėlių krizė ir saugumas. Uh, saugumo problemos, mūsų komitetas turėjo reaguoti į tai, kas vyko ir dėl tos priežasties yra didžiulis pasiekimas tai, ką mes nuveikėme per šios metus ir aš noriu, kad protokole būtų pas, pažymėta kaip greta darbo programos, ar tai būtų kažkokie tai kiti klausimai, E, privataus gyvenimo gynimas ar panašus dalykai, visa tai sulaukia didžiulio mūsų dėmesio. Dėkoju kolegoms už tai, ką nuveikėte per šiuos metus. Ačiū už tai, kad išklausydavot visko iki pabaigos. Ir dabar galime taip sklandžiai ir pereiti prie kito darbo tarkės klausimo. Tai yra pirmininkas pirmininkavimą baigiančio Luksemburgo išvados Teisingumo vidaus reikalų srityje. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie dirbote šiais klausimais, kurie dalyvavote trilogose. Mm, man kai paaiškino, kad Luksemburgui pirmininkaujant Etienai jūs pirmininkavote ir, ir e, ministrų taryboms, o tikrai nuveikėte ir daug daugiau, labai subtiliai dirbote, labai daug nuveikėte su savo komanda. Tai tikrai nedidelė valstybė, tačiau dirbote nepaprastai intensyviai dėl teisėkūrinių klausimų, taip pat ėmėtės vėl tų vienų iš pačių sudėtingiausių klausimų, dėl kurių reikėjo ES dirbti ir jūs tai padarėte labai sėkmingai ir, ir, ir gerai ir čia dabar su parlamentarai narais visą tai aptarsime, bet kaip pirmininkas aš tiesiog norėčiau Jums padėkoti už visą tai, ką Jūs atlikote. Ir pradėsime dabar keitimąsi nuomonėmis. Tiems, kas nežinote, pristatau, Tien Schneider yra Liuksemburgo ministro pirmininko pavaduotojas ir vidaus saugumo ministras, Jean Asselborn yra migracijos ir prieglopščio ministras ir Felix Bras yra teisingumo ministras. Dėl Mm, praktinio darbo organizavimą noriu pasakyti, kad Žan, aš kaip suprantu, turės labai greitai išeiti, tai tada iš karto visų pirma suteiksiu e, žodį jums, kad galėtume aptarti migracijos ir prieglapšio klausimus, o paskui kiti kolegos ministrai galės kalbėti, nes aš suprantu, kad jūsų laukia labai svarbus tarp vyriausybinis sutikimas. Taigi, visų pirma, Žan Aselborn, migracijos ir prieglapšio ministras. Euh, donc, cher euh, parlementaire. Ačiū pirmininkė, mėly Europos parlamento nariai, nuo pat mūsų pirmininkavimo pradžios. Jūs visi žinote, Europos Sąjunga susidūrė su migracijos krize, labai rimta krize, didžiuliu didžiuliais rautais, visos, visomis tomis dramomis, kurias tai sukūrė. Tikrai mastai buvo beprecedenčiai. Turėjome sudurti tikrai su labai sudėtingomis situacijomis ir veikti sparčiai, tą, ką mes ir stengiamės padaryti. Mūsų pirmininkavimo metu mes stengiamės suformuoti integruotą bazę prieglovščio prieimimo, išorės sienų saugumo klausimais ir mes parengėme visą paketą dėl išorės saugumo saugumo priemonių prie išorės sienų, taip pat vidaus saugumo ES teritorijoje. Ir tai aš, visą tai atspindi, aišku, visos krizės mastą ir, ir mūsų požiūrio mastą. Dabar galvojant apie mm, ES visą bazę, tai yra solidarumas, tai yra atsakomybė, tai yra Europos politikos ramšiai, taigi ir tas vertybės reikėjo konkrečiai gyvendinti. Solidarumo srityje konkrečiai m, mm, priimant e, tuos asmenys, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, reikėjo surasti susitarimą dėl asmenų perkelimo ES viduje ir taip pat atkėlimo iš ES išorės ir apgyvenimo ES. Aišku, susitarti buvo nepaprastai sunku, kaip jūs žinote, tačiau e, glaudos bendarbiavimo su jumis, Europos parlamentu dėka, už ką aš noriu dar kartą labai padėkoti, mes sugebėjome susitarti dėl 160 tūkstančių e, asmenų perkelimo viduje ir 22 tūkstančių perkelimo Europos Sąjungą. Aišku, tie skaičiai yra nepakankami, mes turime toliau dirbti su didžiulė uh, E, kantrybę ir ištvermę. Tie hotspot, karštieji taškai, e, buvo pasiūlyta nauja koncepcija nuo pat mūsų darbos pradžios ir ta savoka dar nėra lab, nebuvo, labai, nebuvo apibriešta prieš šešis mėnesius, tačiau jau po truputėlį gyvendinama ir Italijoje, ir Graikijoje. Aišku, reikia dar labai daug ką padaryti dėl hotspot, dėl karštųjų taškų įgyvendinimo, tačiau jau kelias yra nubrėžtas. Ir vietoje klausytoje noriu pasakyti, kad kas yra neprimstina, tai kad mm, kai kas nori nesilaikyti savo įsipareigojimų. Jeigu nėra tokio solidarumo, tai aišku, nebus įmanoma nieko gyvendinti, dėl ko susitarta. Mm, dabar dėl perkelimo kai kurios valstybės narės gal ieškojo teisėtų kelių. Dabar turime 28 valstybės narės ir asociuotus valstybės, tai yra Šveicarija, netgi Islandija ar Norvegija, Lichtensteina, kurios e, ieško būdų, kaip dirbti pagal europinę bazę. Ir e, perkelimo viduje klausimai yra labai svarbus, reikia tvarių sprendimų tiems asmenims, kuriuos tai paliečia, reikia užtikrinti mūsų solidarumą e, linktų valstybių, kurios priima didžiausius skaičius e, tų, kurie atvyksta. Be to reikia nepamiršti visų humanitarnių veiksmų, pavyzdžiui, to, kas vyksta Turkijai Mm, reikia mm, duoti tokius tik tai įsipareigomus, kurie yra įgyvenime patikimi ir kai eina kalba apie mm, perkelimą į ES ir ES viduje, tie dalykai gali būti tarpusavyje vienas kitą pakeičiantis, papildantis ir labai svarbu nepamiršti, kad um, ne vien Europos Sąjunga yra paliesta tų visų įvykių, yra kitų valstybių, kurios dar labiau yra paliestos tos situacijos, todėl labai svarbu, kad būtų ir e, finansinis, ir operatyvinis bendarbiavimas su trečiomis valstybėmis, kurios yra itinto paliestos. Reikia nepamiršti, aišku, dabar be e, egzistuojančio bendarbiavimo viso mm, pagrindo ir reikia paminėti, aišku, ir valetos viršūnių susitikimą lapkričio 11-12 dienomis mūsų partnerystę su Afrikos valstybėmis ir taip susitarimą, kuris buvo pasirašytas su Vakarų Balkanų valstybėmis ir Vidurio rytų valstybėmis. Mes taip pat bendarbiaujame, primenu, spalio 8 dieną, kuomet įvyko aukšto lygio konferencija dėl um, Vidužėmio jūros ir Balk Vakarų Balkanų kelių ir taip pat spalio 29 dienos susitarimą su Turk dėl Turkijos, bet aišku, reikia gilesnių priemonių. Ir patvirtintas patvirtintos priemonės, patvirtintas veiksmų planas mm, neturi likti tik tai negyva raide, tai turi būti įgyvendinta per konkrečius projektus, turi būti tolesni veiksmai, kad būtų galima įvertinti situaciją vietoje. Galvojant apie ES atsakomybę, reikia galvoti apie tuos, kuriems būtina apsauga. Reikia ginti savo sienas ir gražinti dėja tuos, kuriems nėra reikalinga tarptautinė apsauga. Reikia išvengti neteisos, neteisėtos migracijos reiškinių, reikia skatinti teisėtą migraciją. Ir prieglopšio politika turi būti nuosekli ir patikima. Ir visa tai turi būti lydinama, lydima efektyvios gražinimo politikos. Tai yra nepaprastai aktualu dabartinėme kontekste. Todėl pirmininkavęs Luksemburgas e, siekia patvirtinti tikslinės išvadas, kurios būtų galima įgyveninti ir užtikrinti efektyvų, efektyvius rezultatus. E, per tuos kažkosius taškus Italijoje ir Graikijoje galima spręsti tokius klausimus, kaip pabėgėliai, negal, kurių negalima gražinti, ką su jais daryti, kai jų yra tikrai sausakimšai daug. Ir, um, būtent šiame kontekste yra pežimas Frontex mandatas, įgaliojimai. Tai yra labai svarbu, ypač paminėsiu praeitos savaitės komisijos pasiūlymus. Galvojant apie trumpalaikę ateitį, reikia galvoti apie Šengeno teisino sustiprinimą ir bendrą išorės sienų valdymą mažiau nacionalinio suverenumo ir daugiau bendros e, visos ES atsakomybės turi būti mūsų reakcija. Komisija turi panaudoti visas turimas priemonės įvertindama situaciją, žiūrėdama, kaip veikia vertinimo mechanizmai. Europos komisija nusprendė, kad mm, vidaus sienų kontrolės atnaujinimas kai kuriais atvejais buvo pateisinamas dėl vidaus saugumo, visuomenės saugumo tikslų. Baigėsi šeši mėnesiai, mm, kova Vokietijai, Austrijai, Maltai, gegužė Švedijai ir jeigu bus įvykdytos visos sąlygos, po to jau Europinės teisės nuostatos perims e, viršenybę. Aišku, kad uh, nacionali, kontrolės prie nacionalinių sienų atnaujinimas turi būti daromas viską derinant europinių lygmenių. Priešingai tai būtų neatsakinga mūsų Europos piliečių atžvilgių. Todėl būtina stiprinti išorės sienų kontrolę. Efektyvi išorės sienų kontrolė leis išspręsti problemas. Ir pirmininka, Luksemburgas baigė savo pirmininkavimą. Ir um, taip pat dirbame su Europos parlamentu dėl direktyvos, dėl mokslininkų, mokslinių darbuotojų ir studentų. Ir tai padės užtikrinti teisėtus migracijos kelius. Ir pabaigai aš noriu pasakyti, kad išorės sienų kontrolė turi būti stiprinima, o um, migracijos politika turi būti atvira, bet kontroliuojama, visiškai gerbent Šengeno taisyklės ir prieglopšio taisyklės. Teisė į prieglopsį turi būti taikoma visuotinai ir ES reikalingos tokios taisyklės, kurios būtų tikrai suvienodintos, harmonizuotos. Tai yra labai svarbus dalykai, pavyzdžiui, socialinės socialinės garantijos prieiga prie darbo rinkų ir panašiai. Mes turime garantuoti, kad būtų tos taisyklės įgyvendamos vienodai. Aišku, reikės konvergencijos sprendimų prieimimo jurisdikcijos lygmenių Europos Sąjungoje mes galėtumėm jau galvoti ir apie panašios sistemos įvedimą, kaip kad, pavyzdžiui, mes turime sistemą patentų apsaugai. Uh, Norėčiau, kad e, būtų daug platesni užmojai, kad būtų daug didesnis ryštas gyventi bendrą, eur, tikrai europinę migracijos politiką. Na ir galiausiai tema, kuri labai e, aktuali Europos parlamentui ir prininkasiam Liuksemburgu, tai yra įstatymo viršenybė, teisinė valstybė. Italija buvo patvirtintos išvados kad būtų e, rengiamas kasmetinis dialogas tam, kad būtų galima įtvirtinti ir ginti įstatymo viršenybę Europos Sąjungoje. Ir 2015 spalį Liuks, pirmininkaujantis Luksemburgas pradėjo pirmąjį tą dialogą dėl įstatymo viršinybės tarp visų valstybių narių. Noriu visiems priminti, kad uh, ES sutarties antras straipsnis apibrėžia įstatymo viršenybę kaip viena iš esminių vertybių, kuriomis yra paremta ES. ES vadovų taryba vaidina svarbiausią vaidmenį, kad būtų galima įtvirtinti įstatymo viršenybės dvasę visoje ES. Ir pirmininkavęs Luksemburgas nusprendė, kad yra labai svarbu užtikrinti, kad dialogas būtų rengiamas laikantis objektų objektivumo, nediskriminavimo ir vienodo visų valstybių traktavimo principo. Pirmininkavęs Luksemburgas taip pat džiaugiasi, kad e, buvo keistasi nuomonėmis, nesilaikant kažkokių tai partinių linijų. Valstybės narės turėjo galimybę pristatyti. Par, įveikti nacionalinius išvykius, iššūkius, ieškoti būdų, kaip juos įveikti ir kaip bendarbiauti. Ir Tikrai valstybės narės labai aktyviai dalyvavo diskusijose dėl e, nacionalinio požiūrio įgyvendinimo, ypač galvojant apie skaitmeinę erą valstybės narės pasidalijo savo pamastymais dėl įstatymo viršenybės principo įtvirtinimo skaitmeninėje ar skaitmeninėje rinkoje. Mums pirmininkaujant pasiūlėme aptarti esminės sritis, tai yra žodžio laisvė, interneto valdymas, duomenų apsauga ir kibernetinis saugumas. Pirmininkavęs Luxemburgas nori pasakyti, kad dialogą mielai e, priėmė ir jame dalyvavo visas valstybės narės ir keitimasis nuomonėmis leido uh, aptarti esminės rytis, kur būtina imtis nacionalinio ar europinio ligmens priemonių. Galvojant apie įstatymą viršenybės būklę Europos Sąjungoje, reikia galvoti apie tai, kaip, kaip apie um, intelektinę abs, abstrakciją, tai yra bandymas pamatuoti žiniaslaidos laisvę kiekybiniais uh, būdais ir prieštarauja ES teisynui. ES sutartis labai aiškiai apibrėžia, kas yra Kopenhagos kriterijai ir kaip ES institucijos turi griežtai pasmerkti bet kokius pažeidimus ir, juos, ir taikyti sankcijas už tai. Valstybės narės privalo visiškai laikytis įstatymo viršenybės. Dėl Paryžiaus išpolių, kurie įvyko vos kelioms dienoms likus iki e, šios Europos vadovų tarybos parodė, kaip svarbu yra kovoti su terorizmu ir įtvirtinti įstatymo viršenybės principą tuo pačiu metu. Ir reikia galvoti apie tai, kaip, to, kaip laikytis pagrindinių ES e, vertybių, e, taip pat ir sprendžiant tokias situacijas. Mes nusprendėme, kad reikia geriau organizuoti kovą su um, pasisakymais, kurie skatina neapykantą. Politinis dialogas, kurį pradėjo pirmininkavęs Luksemburgas, paklojo puikius pamatus, kurie um, paragins valstybės narės toliau laikytis įstatymo viršenybės ir kritiškai vertinti bet kokias netinkamas situacijas. Aišku, dialogas yra, šis dialogas yra tik tai pirmas žingsnis. Atsižvelgiant į pastarosius pasikeitimus kai kuriuose valstybėse narėse, analizė yra būtina. Ir manau, kad turime dar daugiau dėmesio skirti įstatymo viršenybės klausimams Europos Sąjungai. Parodė, yra Gruodžio 15 dieną Europos parlamentas e, priėmė rezoliuciją dėl Vengrijos praeitais metais ir e, sausio mėnesį pirmininkas Šulcas yra paskelbęs atitinkamą darbos varkės punktą to klausimu. Uh, Dėkoju Žanui. 17 kolegų paprašė žodžio. Ko gero, nemažai iš jų norėtų užduoti klausimus apie migraciją, prieglopščio klausimus, bet taip pat norėtų galbūt pateikti ir tam tikrų mišrių klausimų. Etien kalbės septynė, septynės minutės, panašiai kalbės ir, ir ministras, todėl uh, E, norėčiau paraginti kalbėti greitai ir, ir po to galėsite užduoti klausimus e, trims prelegentams. Taigi, Tien Šnaider, žodis jums. Gerbiami parlamento nariai, ponė pirmininkė, man Yra didelė garbė dabar pristatyti pirmininkavusio Luksemburgo gairias vidaus saugumo ir terorizmo srityje. Du svarbus įvykiai paženklino mūsų pirmininkavimą. Tai buvo talys traukinio e, išpolis, galimas išpolis, kuris buvo sustabdytas e, rūpiučio mėnesį ir išpoliai Paryžiuje. Mes reagavome į šiuos įvykius, stengdamiesi laikytis proporcingumo ir kitų principų. Mes e, taip pat e, sulaukėme daug palaikymo iš Europos parlamento ir iš Europos komisijos. E, Liepos 15 e, dieną, kai e, kalbėjau prieš jūs šioje pačioje, toje pačioje salėje, minėjau, kad mes esame daugelio reikalų kryškelėje kad reikėjo grįžti prie vidaus reikalų saugumo strategijos skirtos 15-20 metams. Taip pat turėjome analizuoti e, naująjį Europolo reglamentą ir vystyti dėrybas dėl PNR direktyvos. Mes taip pat ėmėmės daugelio priemonių kovai su terorizmu, ypač prie kovojant su kovotojais, užsienio kovotojais ir šaunamųjų ginklų nelegale priekyba. Ponios ir ponai, Aš džiaugiuosi galėdamas Jums pristatyti pažangą, kurią pasiekėme šiuose srityse. Norėčiau paminėti kai kurios svarbiausius aspektus. Kalbant apie kovą su terorizmu, e, tai buvo mūsų didelis prioritetas. Kovo, kovojant su užsienio kovotojais, reikia pripažinti, kad dar nesugebėjome šio reiškinio sustabdyti ir jie toliau vyksta į konflikto zonas. Mums reikės dar daugiau dėti pastangų tam, kad šios tendencijos būtų sustabdytos ir tam, kad tie žmonės e, nesimtų veiksmų grįžę Europą. Mes ėmėmės daug veiksmų visų pirma tam, kad užkirstume kelią tokiams asmenims vykti į e, konflikto zonas, ko, kovojame su radikalizacija Taip pat e, mes skirime dėmesį asmenims, kurie grįžta iš tų konflikto e, zonų, jiems skiriame e, dėmesį ir taip pat skiriame dėmesį ir nelegaliai prekybai ginklais, tam, kad sustabdytume šią priekybą ir tam, kad mažintume galimybės e, verbuoti teroristus. Lapkričio mėnesį buvo suorganizuota TVR taryba skirta kovai su terorizmu ir šios tarybos e, metu ministrai kalbėjo apie skubės priemonės, kurių reikėjo imtis nedelsint. Šios priemonės jau davė rezultatų. Taryba priminė, kad skubiai reikia pabaigti diskusijas dėl Europos PNR e, direktyvos. Gruodžio ketvirtą dieną buvo pasiektas politinis sustarimas e, taryboje dėl teksto, dėl kurio Libė komitete buvo balsuota gruodžio dešimtą dieną. Norėčiau Jums padėkoti už e, Jūsų balsavimą už šį dokumentą. Šį dokumentą patvirtinus, patvirtinus galėsime geriau e, kovoti su terorizmu. Ministrai taip pat parengė bendrą deklaraciją dėl domenų rinkimo e, bendrijos skrydžiuose ir taip pat buvo nuspręsta, kad reikėtų atsižvelgti ir į kitus skrydžius. Uh, kalbant apie kovą su ginklų priekyba. Spalio mėnesį e, buvo imtasi priemonių tam, kad būtų sustiprinta ši kova. Taryba paprašė komisijos parengti reglamentą dėl dezaktyvavimo tokių ginklų ir Šis dokumentas buvo patvirtintas lapkričio mėnesį. Taip pat taryba paprašė komisijos 16 metų pradžioje pateikti šaunamųjų ginklų direktyvos peržiūrą. Ši direktyva laikoma pasenusią. Taip pat lapkričio mėnesį komisija pateikė direktyvos peržiūros projektą ir pirmininkančio valstybė nedelsiant ėmėsi diskusijų dėl šio dokumento tam, kad procesas būtų pagreitintas ir tam, kad šis dokumento, šis dokumento analizė būtų pabaigta pirmininkaujant Niderlandams. Šioje srityje taip pat pasiekėme pažangos. Taip pat norėčiau pasidžiaugti ir tuo, kad komisija neseniai pateikė savo veiksmų planą prieš e, nukreiptą skirtą kovai su ginklų priekyba ir sprogmenų priekyba. Dar viena svarbi tema buvo išorinio ES sienų stiprinimas. Daug darbo buvo nuveikta šioje srityje. Visų pirma, buvo stengiamasi kuo geriau panaudoti esamas priemonės. Iki 16 metų kovo komisija pateiks pasiūlymus tam, kad būtų modernizuotos išorės sienų kontrolės sistemose ir technologija. Taryba paprašė, kreipėsi į komisiją pateikti Šengeno, kodų, Šengeno kodekso peržiūrą. Šis pasiūlymas buvo neseniai pateiktas. Ir E, bus juo remiamasi kontroliuojant asmenų tapatybės dokumentus ir sekant asmenis, kurie gali būti kelti pavojų vidaus saugumui. Dabar norėčiau pasakyti apie informacijos mainus tarp institucijų, tarp valstybių narių, institucijų ir Europolo. Uh, Reikėtų išskirti du dalykus. Visų pirma, policijos ir teismų duomenų mainus per Europolą ir e, informacijos mainai bendradarbiaujant žvalgybos tarnyboms. Kalbant apie informacijos mainus, reikėtų pabrėžti, kad būtina naudoti ir stiprinti esamas priemonės. Tai pasakyti, na, pavyzdžiui, apie informaciją susijusią su kovotojais išvykusiais į užsienį, taip pat reikėtų sustiprinti esamų domenų bazių stiprinimą ir stiprinti Europolo domenų bazę. Pažangos buvo pasiekta ir ši pažanga yra ženkli. E, tai pasakytina pavyzdžiui apie SIS naudojimą. E, Taip pat Luksemburgo pirmininkavimo iniciatyva buvo, buvo pradėta analizė esamų e, priemonių. Ši analizė turėtų baigtis 16 metais ir tuomet komisija imsis konkrečių veiksmų tam, kad informacijų maina ir, ir žvalgybos domenų maina būtų dar labiau pagerinta. Luksemburgas stengiasi pagerinti informacijos menus tarp valstybių narių. Nepamirštamas, kad reikia, žinoma, laikytis domenų, asmens domenų apsaugos taisyklių. Valstybėse narėse šios taisyklės skiriasi. Taip pat, kalbant apie žvalgybos prieigą prie teisminių ir policijos duomenų, kai kuriuose valstybėse narėse būtent šis aspektas gali šiek tiek trukdyti bendradarbiavimui su Europolu. Kalbant apie žvalgybos e, duomenis, e, tai nėra e, Europos Sąjungos kompetencija, bet dvišalis bendradarbiavimas turi būti vystomas Europos Sąjungoje. Taigi mes nusprendėme taip pat įtraukti Norvegiją bei Šveicariją e, į e, žvalgybos duomenų e, mainų platformą, kuri pradės veikti 2017 metais. Dar vienas svarbus dalykas buvo susitarimas dėl Europolo agentūros reglamento. Mes nusprendėme uh, kad šiai agentūrai reikia stiprios duomenų, stiprios, stipraus pagrindo, teisinio pagrindo, tam, kad būtų e, pagerinta šios agentūros veikla. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Liuksemburgiai pirmininkaujant buvo pasitelkta atnaujinta vidaus reikalų, vidaus saugumo strategija. Uh, Ponios ir ponai, vidaus reikalų srityje pirm, mums pirmininkaujant kilo daug iššūkių. Mes jų ėmėmės ir tai buvo įmanoma padaryti ne tik dėl mūsų pastangų. Mes pasiekėme gerų rezultatų dar ir todėl, kad prie šio darbo prisidėjo ir Europos parlamentas, ir Europos komisija mūsų svarbus partneriai saugumo, vidaus saugumo srityje. Ši sėkmė yra taip pat ir jūsų nuopelnas. Dėkoju Jums už Jūsų bendradarbiavimą pas, pastarai pusmetį. Thank you, Etienne. Dėkoju, Etienai. O dabar Felix Bras, teisingumo ministras, prašau. Aš atlodai. Gerbėme Europos parlamento nariai, visų pirma, norėčiau padėkoti visų pirma Jums, pirmininkė, ir visiems komiteto nariams už puikų bendarbiavimą per šiuos e, kelis mėnesius. Labai dėkoju Jūsų komandoms, Jūsų lybė komiteto sekretariatui. Tikrai be viso to mūsų darbas būtų buvęs neįmanomas. Ypač noriu padėkoti komiteto pranešėjams, poniai Grisbek, poniai Kiničiai poniai Lauristin ir poniai Albrechtui, kurių darbas buvo išties įspūdingas ir mes labai glaudžiai bendradarbiavome ir todėl sugebėjome sudaryti susitarimus bent penkiais klausimais, kurie yra lybė komiteto ir jūrių komiteto um, kompetencijos rytise. Uh, galvojant būtent apie Teisingumo ministrų tarybos darbą taip pat. Ir buvo surasta gera pusiausvyra ir susitarimas aukščiausių lygmenių. Uh, Ir suformavome tokį, mm, tokią teisėkurnę bazę, kuri bus tinkama ateičiai, kalbant apie mūsų piliečių situaciją skaitmeninėje erdvėje, skaitmeninėje ateityje, kad būtų galima sumažinti e, riziką privačiam gyvenimui ir nepamiršti Europos ekonomikos poreikių bei konkurenci, Europos konkurencingumo stiprinimo e, pasaulinių lygmenių, galvojant apie skaitmeninę rinką Europos žemynė ir ypač konkrečiai Europos Sąjungoje. Dėl direktyvos mes sugebėjome suformuoti mm, bendrasias gairias spalio ministrų taryboje ir mm, sudarėme sutarimą su jumis. Patvirtinus direktyvą bus galima užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp teisės saugos tarnybų, kad būtų galima užtikrinti ir asmens duomenų apsaugą, e, taip pat ypač ir apie, galvojant ir apie asmenų apsaugą transnacionalinėse e, bylose, tais klausimais tai yra nepaprastai aktualu e, ypač atsižvelgiant į dramatiškus Paryžiaus įvykius, tai dar kartą parodo, kaip svarbu, kad teisėsaugos, policijos, tarnybos, e, teismų tarnybos daug plačiau panaudotų visas turimas priemonės ir galėtų daug plačiau bendradarbiauti neįmanoma šiandien. Taigi mes galvojame būtent apie tą reformą per pastarosius tuos kelis mėnesius, dėjome visas pastangas, kad pasiektumėm gero rezultato ir mūsų piliečiams, ir įmonėms, kurios dirba skaitminėje srityje. Dabar baudžiamoje srityje, Luksemburgui pirmininkaujant, buvo susitarta dėl uh, Mm, nekaltumo prezumcijos direktyvos. Tai yra direktyva susijusi su procedūrinėmis garantijomis įtariamiesiems ir kaltinamiesiems pagal baudžiamosios teisės, e, baudžiamosios teisės bylose. Labai svarbu, kad valstybių narių procedūrinė teisė būtų derinama ir vienodinama. Tai padidins tarpusavio pasitikėjimą ir užtikrins geresnės garantijas. Labai svarbu, kad būtų e, teismų teismų sprendimai abipusiškai pripažinami, pripažįstami. Ir to, aišku, tuo atveju yra labai svarbu užtikrinti, kad visi esminiai procedūriniai elementai būtų tinkamai užtikrinami. Ir su ponia Grisbach ir ponia Kiničiai pranešėjomis mes sugebėjome būtent šiais lausmais pasistumėti labai smarkiai į priekį. Galbūt tai nėra pagrindiniai klausimai, kurie dažniausiai mirga laikraščio antraštėse, tačiau tačiau tai yra nepaprastai svarbus klausimai ir, ir aišku, ir, ir toliau bus dirbama dar kitais likusiais klausimais ir bus derinamas pozicijos tarp tarybos ir parlamento, nors jos dar yra pakankamai tolimos. Labai svarbu, kad vyktų dėrybos ir jau kitais metais būtų jos tęsiamos. Dabar dėl naujų psicho aktyvių medžiagų direktyvos. E, darbas yra atliktas tarybos pusėje, dabar yra taikinimo procedūros vykdomas. Dabar mm, dėl e, pagrindinių teisės aktų pirmininkavęs Luksemburgas e, gali pas, pasidžiaugti didelę pažangą, kad taryboje yra susitarta dėl pagrindinių punktų dėl tyrimų, dėl tyrimų per sieną, bendrų tyrimo komandų, yra dėl tų elementų, dėl tų straipsnių taryboje pasiekti susitarimai ir mes galvojame, kad tai yra labai svarbu. Mums reikia užtikrinti tikrai tvirtą, um, efektyvę, uh, patikimą uh, Europos prokuratūrą. Dabar dėl kovos su sukčiavimu, kas kenkia ES interesams, taryboje yra pradėtos e, diskusijos, kurios, aišku, bus ilgos ir sudėtingos, e, galvojant apie tai, kaip į PIF, tai yra į direktyvą kovai su. Uh, E, sukčiavimą, kuris kenkia ES interesams, įtraukti taip pat ir PVM aspektus. Čia, aišku, mes tikėsimės Europos parlamento svarbaus indėlio. Taryba Luksemburgui pirmininkaujant Mm, taip pat patvirtino sprendimus dėl ekstre, smurtinio ekstremizmo, dėl to, kaip baudžiamo kodekso priemonės panaudoti šioje kovoje. Ir tai yra labai svarbus darbas, galvojant ypač apie teismų bendarbiavimą, taip pat ir apie kovą su ksenofobija. Ypač Aišku, aktualus yra teismų darbuotojų apmokymas šioje srityje. Reikia taip pat galvoti, kaip dirbti su o, visa interneto pramonė, visa industrija e, skaitmeninė, kad būtų galima užkirsti kelią neapykantą kurstantiems pasisakymams virtualiame pasaulyje. Aišku, kad internete. O, e, reikalinga strategija, kaip iš socialinių tinklų išimti į tokius pareiškimus, kurie skatina neapykantą, kursto neapykantą, kaip, kaip būtų galima kovoti su tuo internete visą laiką. Aišku, kad e, gyvenimas vis labiau persikelia į virtualią erdvę, tai reiškia, kad e, visa baudžiamoji teisė turi prisitaikyti prie skaitmeninės eros. Ir taryboje pradėti prioritetiniai darbai šiais rytais šiais klausimais ir galvojant apie tolesnius etapus dėl, pavyzdžiui, telekomos menų saugojimo. Čia diskusijos buvo labai įdomios ir konstruktyvios. Valstybės narės galvoja, kad 2014 mm, balandžio 8 dienos teisingumo teismo nutartis suformuluoja labai aiškius reikalavimus mm, dėl naujų teisėkurnių iniciatyvų, kaip jų turi būti laikomasi. Gerbimi parlamentai, parlamento nariai, norėčiau dar kartą Jums padėkoti už Jūsų didžiulį darbą ir už puikų bendarbiavimą e, tarp teisės aktų leidybos institucijų per šį pusmetį, tiksliau realiai per keturis su pusę mėnesio, kurį, per kuriuos mes galėjome dirbti. Ačiū. So. I... Taip, aš irgi sutinku. Kaip tik septynės minutės. Nors informacijos buvo daug, pirmininkavusios valstybės pasiekimų taip pat daug, tai labai pravers pamatyti tą sąrašą jūsų pasiekimų. Jūs sakėte, atsimenu, kad ketinate e, pabaigti duomenų apsaugos reglamento dėrybas. Tada, kai man tą pasakėte pirmininkamo pradžioje, aš nusijokiau, bet turbūt nereikėjo. E, ir dabar jau jūs galite juoktis, nes buvote teisus. Tai sveikinu iš tiesų. Kolegos norinčių pasisakyti yra daug, taip pat yra didžiulis sąrašas vairiausių pasiekimų. Taigi norėčiau paprašyti jūsų neviršti dviejų minučių, jeigu įmanoma. Pradėsime nuo ponios Holmeier, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami ministrai, ponios ir ponai, visų pirma norėčiau padėkoti pirmininkavusiam Luksemburgui ir už tai, kad šiandieną čia atvykote informuoti mus apie tai, kokie rezultatai buvo pasiekti ne per pastarąsias savaitės, bet per pastarosius mėnesius. Noriu patikoti už puikų bendradarbiavimą ir man tikrai jautėsi, kad paskutinį mėnesį labai intensyviai ir labai sėkmingai bendradarbiavome įvairiomis temomis. Kai kurios iš tų temų buvo tikrai sudėtingos. Biudžeto komitete irgi buvo dirbama ir tikrai jūsų pirmininkavimas buvo labai gražus palyginti su kai kuriais prieš tai buvusiais, taigi dėkoju už tai. Ir taip pat turiu tris klausimus. Visų pirma, kalbant apie sienų uždarimą. Džiaugiuosi girdėdama uh, kad jūs manote, kad ši problema bus išspręsta iki kovo mėnesio. Ar manote, kad iš tikrųjų suspė, bus suspėta tai padaryti, nes dabar jau beveik sausis ir liks 2,5 mėnesio priimti visus sprendimus. Ar manote, kad tikrai realistiška tikėtis e, pokyčių ket, gruo, e, kovo mėnesį? Ir taip pat, ko, kaip galėtume elgtis dabar, nes buvo sienos atviros, dabar jos buvo uždarytos ir dabar jau turime tas uždarytas sienas vėl atverti. Ir iš tiesų labai rimtai reikia pagalvoti apie sienų apsaugą. Kitas labai svarbus dalykas - užsienio kovotojų e, verbavimas. Iš tiesų labai yra rimtas klausimas, kad tarp pabėgėlių vyksta toks verbavimas. Jie ir taip jaučiasi nesaugiai ir jie priklauso e, tam tikrai rizikos grupė, jie yra labai pažeidžiami. Taigi kokius sprendimus mato taryba tam užsienio kovotojų verbavimui tiek tarptų žmonių, kurie užaugo mūsų šalise, tiek tarptų, kurie atvyko su pabėgėliais ir kaip galėtume užtikrinti, kad būtų išvengta rimtų pasiekmių atsirandančių iš neapykantą kurstančių pasisakymų, nes tikrai girdisi kartais tokių paraginimų muž, net mušti, kartais net ir užmušti moteris ir vaikus toliau dėl duomenų mainų. Reikia užtikrinti sąveiką tarp įvairių duomenų bankų. Mano klausimas yra toks. Tris kartus vienas teroristas buvo užregistruotas, bet jo vis tiek paskui galų gale niekas nesurado. Tai juk jeigu įmanoma užregistruoti asmenį, tai kažkaip keista, kad tas žmogus paskui yra nerandamas. Iš tiesų tai nėra labai geras pavyzdys, kad e, užtikriname saugumą. Be to yra ir kiti asmenys, kurie yra tariami, neapkaltinti dar. Taigi, kiek e, mums sekasi užtikrinti SIS sąrašo ir nacionalinių sąrašų e, sąveiką. Dėkui, ponė Sipel. Esu tikra, kad daug e, kolegų turi klausimų, tai aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Dėl Šengeno zonos. Turiu klausimą, nes esu šiek tiek pasimetusi. Labai emocingos diskusijos vyksta, yra sakoma, kad labai daug atvyksta pabėgėlių, o Frontexas teigia, kad e, pusantro milijono pabėgėlių atvyko šiais metais į Europą. Pagal kitus oficialius duomenis, vienas milijonas iš to pusantro milijono atvykusių atvyko į Vokietiją. Taigi visi kiti 500 tūkstančių pabėgėlių atvyko į likusias 27 valstybės. Čia taip pagal oficialius duomenys. Ar man galėtų kas nors paaiškinti, kaip tokie skaičiai gali būti laikomi pernelyg dideliu didelė našta bent jau toms 20 e, valstybių. Aš nesuprantu, kodėl yra tokie teiginiai daromi. Toliau antras klausimas dėl bendradarbiavimo tarp e, žvalgybos tarnybų. Toks bendradarbiavimas yra būtinas, sutinku su tuo, bet gal galėtumėte atsakyti iš tai kokį klausimą. Kodėl net ir geresnis, glaudesnis tarnybų ir policijos bendradarbiavimas, na bet dabar kalbėkime tik apie žvalgybos tarnybas. Toks bendradarbiavimas tampa vis svarbesnis, nes pavienės valstybės narės ir pavienės tarnybos nepajėgia susidoroti su dabar iškylančiais iššūkiais. Ir kaip mes galime ir toliau operuoti e, nacionalinio saugumo savoką. Kaip mes galime sakyti, kad tai yra tik nacionalinio saugumo klausimas? Nes tie iššūkiai yra pasaulinio masto. Tai būčiau dėkinga, jeigu atsakytumėte iš šios du trumpus klausimus. Dėkoju, dėkoju už tai, kad neviršijote laiko, ponas Kirchopas dabar. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pantrinti poniai Holmeier dėl bendradarbiavimo su pirmininkaujančia valstybė. Aš ir asmeniškai galiu pasisakyti, pasruošiau pranešimą apie keliaivių duomenų registrą. Iš tiesų darbas buvo labai intensyvus ir esu labai dėkingas e, Luksemburgui. Ir net e, pasižiūrėjusi tai, kokias pastabas jie pateikė pirmą kartą, kai apsilankė pas mus prieš pradedant pirmininkavimą, išdėstėte savo tikslus ir aš peržiūrėjau juos ir turiu pripažinti, kad iš tikrųjų skaičius temų, kurios buvo numatytos, buvo didžiulis ir kai kurios temos, pavyzdžiui, speciali apsauga vaikams, daugelis iš mūsų turime labai aiškę nuomonę apie tai, mm, tokios temos buvo taip pat išnagrinėtos mano paties klausimas, keliaivių duomenų registras ir taip pat Europolas, parama Europolui ateityje, visos tos temos buvo puikios Vienintelis dalykas, dėl ko galima būti šiek tiek nusivylus, bent jau aš toks esu, tai dėl Dublino reglamento reformos ir dėl perkelimo ES viduje. Ir girdėjau jūsų žanginėse pastabose, kad turėjo būti daugiau pasiekimų e, perkelimo į ES srityje, negu kad perkelimo ES viduje srityje. Bet e, man atrodo, kad e, na, tikrai dabar reikia pasistengti, kad ta situacija pagerėtų. Man įdomu, ar tarybos nuomonė dabar pasikeitė per to šešis mėnesius dėl Dublino reformų ir dėl perkelimo ES viduje. Galbūt pirmininkaujantį valstybę sugebėjo pakeisti tarybos narių nuomonę ar bendrą atmosferą, nes šitos dvi temos man kelia didžiausią nerimą ateinantiems šešiems mėnesiams. Dėkuoju iš anksto. Ačiū toliau, Sofie Intvelt. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau taip pat prisijungti prie tų, kurie sveikino pirmininkaujantį Luxemburgą atlikus puikų darbą. Ir man atrodo, kad tos vietos, kur jums ne visai pasisekė, tai ta nesėkmė turbūt buvo dėl to, kad buvo pernelik sudėtinga suderinti 27 valstybių narių nuomonės. Džiugiausias dalykas yra tas, kad baigėme domenų apsaugos reglamento diskusijas. Dar noriu pasakyti apie e, teisės viršenybės ir pagrindinių teisių temą. Iš tiesų, prasidėjo viskas gana išlėto, bet aš labai džiaugiuosi, kad pirmininkantis Luxemburgas tokią temą apskaitai traukė į savo pirmininkavimo temų sąrašą, nes ES turėtų būti lyderė. E, mes turėtumėm aiškiai parodyti, kokios yra mūsų vertybės ir geriausias būdas tą padaryti yra laikytis savo pačių nustatomų normų. Taigi aš to džiaugiuosi, bet ir šiek tiek skeptiškai esu nusiteikusi, nes jeigu pažiūrėtume į valstybių narių vyriausybių šnekas, tai beveik visos valstybės narės gali būti paminėtos tarp nusižengusių jų. Vengrija, pavyzdžiui, Prancūzija. Ten įmamasi e, tam tikrų veiksmų po kovos su terorizmu vėliava, nors tie veiksmai visai nesusiję su kova su terorizmu, toliau Rumunija, ten korupcijos lygiai milžiniški, Danija, vyriausybė neseniai pareiškė, kad jie atliks priverstinės kratas ir atims pabėgėlių e, nuosavybę, jų turimus daiktus, kas, man atrodo, iš vis apgailėtina. Taip pat e, buvo pareiškia vienas iš ministrų, kad e, etinis profiliavimas yra labai puikus dalykas. Aš manau, kad tokius pareiškimus galima laikyti neapykantos kurstimo pasisakymais. Ir to tikrai neturėtų daryti ministrai. Ir kitos valstybės e, irgi dažnai tokius smurtinius veiksmus pateisina kova su terorizmu. Ir man atrodo, kad mūsų žemynas labai, labai neteisingai supranta šitas savokas, nes ne tik tai yra pažeidžiamos pagrindinės teisės, bet ir jų uh, gynimas vyksta labai nesklandžiai. Nes Belgijos, pavyzdžiui, vyriausybė nuo lapkričio 13 dienos išgyvena didžiulę sumaištį ir čia aš mandagiai pasakiau. Tai kodėl mes uh, vis prašome numatyti naujus įgaliojimus saugumo tarnyboms. Luksemburgas pirmininkavęs irgi to siekė, bet nacionalinės tarnybos pačio savo kieme nesusitvarko, taip sakant. Na ir paskutinis mano klausimas yra toks. Vienintelis dalykas, kurį pasakysiu apie keliaivių domenų registrą. Kodėl negauname protokolo, kur būtų paminėta, kokios pozicijos laikosi nacionalinės vyriausybės? Nes uh, kai Europos teisingumo teismas priėmė savo nutartį, mes turime teisę žinoti tas pozicijas. Tai dabar taryba tarsi laiko įvedė naują tradiciją neprotokoluoti pasisakymų. Aš to esu labai nepatenkinta ir labai norėčiau, kad iki Luxemburgo pirmininkavimo pabaigos gautume ataskaitą apie visas diskusijas PNR klausimais. Dėkoju. Ačiū, ponė Veržė. Atsiprašau, pirmininkė. Aš taip pat e, norėčiau padėkoti visiems trims e, prelegentams už e, greitą pristatymą. Pasistengsiu kalbėti til, m, gana greitai, trumpai ir aš. Nes manau, kad taip kalbant geriausiai yra išreiškiamos mintis. Uh, Jūs minėjote migracijos krizę, bet aš geriau, mėliau kalbėčiau apie pabėgėlių arba humanitarinę krizę. E, na, kalbant apie kovą su migracijos priežastimis, mes pritarėme, mes mums kila toks pat, toks pat nerimas, kaip kad, pavyzdžiui, nerimas kilantis Eritrėjoje, e, Sudane, Etijopijoje. Ten 65 taikus protestuotojai buvo nužudyti neseniai. E, kokiomis sąlygomis dirbate su, to, su, to, su tomis šalimis, su kokiais subjektais bendradarbiaujate ir kaip jūs užtikrinate, kad priemonės turės poveikį vietoje, kaip kad jūs minėjote. Man iš tikrųjų susirūpinimą keliasi gyventojų dalė, kai um, Kalbama, kad e, visų pirma daugiausiai dėmesio reikėtų skirti Eritrėjos vėjo gamybai e, arba kitoms energijos rušims. Man susirūpinimas kyla dėl to, kad dėmesys neskiriamas, neskiriamas patiems gyventojams, ar jiems tai bus naudinga. Na ir taip pat dar vienas klausimas yra pabėgėlių prieglopšio prašytojų prašymas. Daugelėje šalių tie asmenys negali gyventi e, oriomis sąlygomis, jie neturi teisės į darbą. Taigi, manau, kad jeigu norite nepažeisti pamatinių vertybių, reikia imtis veiksmų ir šios rytyje. Jūs kalbėjote taip pat ir apie išsiuntimą tų, kurie neturi teisės gauti teisinės pagalbos apsaugos. Aš manau, kad a, tai gal buvo pasakyta per greitai. Aš Nenorėčiau skirstyti pabėgėlius į gerus pabėgėlius ir kitus, e, kurie yra kaip ir blogi migrantai. Europos Sąjungai migracijos, ekonominės migracijos reikia, ypač šiuo laikotarpiu. Pažiūrėkite, pavyzdžiui, Vokietijos pavyzdį. Ir paskutinis klausimas, ponia pirmininkė. Dėja, jeigu Vokietij, iš Vokietijos panaikytume tuos, kurie atvyko imigrantus, tuomet pamatysite, kad žmonių toje šalyje tikrai sumažės ir tikrai bus daug mažiau darbo jėgos. Na ir taip pat dėl kovos su terorizmu ir dėl subendrinimo. Aš negryšiu prie Danijos klausimo. Sofija apie tai kalbėjo. Pabėgėliai yra beveik ir, kaip ir apiplėšiami, todėl kad jie turi susimokėti už savo um, gyvenimą toje šalyje. Na, tai pasakytina taip pat ir apie Prancūziją, kovojant su terorizmu. E, buvo įvykdytos 2500, buvo įvykdyta 2500 kratų ir buvo pradėti tik du tyrimai dėl kovos su terorizmu, taigi manau, kad reikėtų atsižvelgti ir šį klausimą. Kolegos, labai daug jūsų yra užsirašysiu uh, kalbėti, todėl prašau neviršykite nustatyto kalbėjimo laiko, nekalbėkite ilgiau negu dvi minutės, todėl kad kai kurie kolegos, pavyzdžiui, yra dalyvavo trilogose, norėtų taip pat ir apie juos uždė, užduoti klausimus. Aš suprantu, kad, žinau, kad jūs galite sutilpti dvi minutės. Toliau Judith Sargentinė. Dėkoju pirmininkė. Prisimenu, kad prieš kelis mėnesius Luksemburgo vyriausybė vyko į Graikiją. Ir sakyčiau, kaip ir asmeniškai e, pervežė 31 asmenų, kurie buvo perkelti. Aš prisimenu kad e, tie asmenys buvo palydėti į lėktuvą ir taip toliau. Na taigi po tų 30 perkeltų asmenų žiūriu, kokie yra naujausi komisijos duomenys. Tiesą pasakius, nematau jokių įvykių. Tai pasakyti ne tik apie Luksemburgą, bet ir apie daugiausiai, daug, didžiąją daugumą valstybių narių. Gal galėtumėte paaiškinti, kreipiuosi Luksemburgo atstovus Kodėl žmonės nebuvo perkelti, pavyzdžiui, iš Italijos ir Graikijos į kitas valstybės narės? Gal galėtumėte remtis ir savo pavyzdžių? Nes jūs, pavyzdžiui, turite 90 vietų. E, buvo kalbama apie 527 vietas. Na ir dar vienas klausimas. E, baigęs e, šis intensyvus pusmetis, TVR e, taryba buvo nesibaigianti. Žinau, kad Niderlandai taip pat daug dėmesio skirs TVR taryboms. Manau, kad turėtumėte pristatyti šioms diskusijoms būtent uh, mm, tai, kas yra sakoma per tas tarybas, kokia yra atmosfera. Nes aš žinau, kad e, per tas tarybas jau pamirštama, kas tai yra Europa. Kalbama, pavyzdžiui, apie perkelimo mechanizmą ir galvojama tik apie kon konkrečią šalį. Ponas Tuskas pasakė, kad net reikėtų užrakinti, kažkur įkalinti tuos pabėgėlius 18 mėnesių, mes jau atsisakome europinių vertybių. Luksemburgas, mano manimu, m, mm, aktyviai dirbo siekdamas e, Europi, Europai svarbių europinių sprendimų. Taigi man būtų svarbu išklausyti jūsų nuomonės suteiksiu dar e, žodį dar vienam koordinatoriui ir tuo metu e, norėsiu suteikti žodį ministrui, kuris turi išvykti. Taigi, ponė Mer, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė kalbės trumpai. Pas pastarai, pastarieji šeši mėnesiai, manau, kad Yra teigiama, kad buvo pažangos mėnesiai, na aš nežinau, ar tam pritarčiau. Iš tiesų, kokį, kokį rekordą pasikeitė, tiesiog viršūnių sustikimų e, rekordus sumušėte. Ir per kiekvieną tokią tarybą yra sakoma tas pats, kas buvo sakoma per ankstesnę, taigi tiesą pasakius nieko nepasiekėte. Matome, kad e, visi gražus žodžiai lieka tik ant popieriaus ir veiksmų kaip ir nėra. Mūsų sienos e, vis dar atviros, teroristai juda netrukdomi. Jūs turėtumėte atsiskaitinę tik prieš mus, bet ir prieš Europos piliečius. Taigi dėl to norėčiau paklausti, ką jūs pasakytumėte piliečiams, ką paruošėte piliečiams tam, kad jūs apsaugotumėte nuo teroristų. Paskutinis klausimas. jau kalbama apie tai, kad į ES e, reikšmė tikrai sumažėjo. Ką apie tai pasakytumėte? Taigi visi šie asmenys, e, kurie dabar yra švardėmi, pasisakys e, po to, kai uh, Dėl migracijos ir pabėgėlių klausimų pasisakys Luxemburgo atstovas. Aš paskutinių misijų į Kiprą, ką Europos parlamentas pasiūlė dar padaryti, tai <laughs> turėsiu išvykti. Aš taip globaliai gal atsakysiu iškeltus klausimus, neturiu galimybių detaliai visko atsakyti. Pane Almair, jūs kalbėjote apie išorės sienas. Esu tikras, kad uh, Jeigu labai greitai nebus nuspręsta dėl priemonių kontroliuoti išorės įvas, šiandienas sugrius. Tikrai niekas to nenori. Nėra nei vienos valstybės, kuri nekontroliuotų savo išorės sienų pasaulyje. Ir kontrolė tai yra, na, išsiaiškinti, kas beldžiasi į mūsų duris, kas nori įeiti ir kam reikia tos tarptautinės apsaugos. Visų pirma, tai reikia žinoti. Uh, Ir dėl tos priežasties tikrai labai jautriai yra reaguojama išorės sienų klausimą, aišku, Turkijos, Graikijos siena ypatingai. Į tą reikia atsižvelgti. Ir po šešių mėnesių, po intensyvių vizitų į Graikiją, po taip pat ir Teisingumo ministrų tarybos ilgai trukusios, e, galiaus labai sunku pasiekti, kad Graikija priimtų pagalbą. Dėl išorės sienų, tai tikrai labai svarbus klausimas. Ir gruodžio 15 komisija ką patvirtino, jeigu tikrai pat gyvensime tai greitai, jeigu tai bus įmanoma, didelė mm, valstybė ES, kuri pasiūlė e, mm, pakrantės kontrolės e, pajėgas, grenzšutz, kad būtų galima tiek sausumos, tiek jūrų sienas kontroliuoti. Išorės sienų kontrolė tai nėra vien tik tai tos valstybės, kuri yra prie tos išorės sienos reikalas, o Šengeno narės reikalas. Visa ES turi prisijimti atsakomybę kaip sąjunga. Ir manau, kad tai yra svarbiausias dalykas. Aš manau, kad čia reikia dirbti nepaprastai greitai ir priimti sprendimus nepaprastai greitai. Dabar dėl skaičių. Norim informuoti, kad e, šiais metais pusantro milijono asmenų kirto Europos sienas. 1,5 milijono. Vienas milijonas 70 tūkstančių paprašė prieglapščio. Man atrodo, kad ta parlamentarė, kuri uždavė klausimą, jau išėjo, bet skaičiai yra tokie. Dabar dėl perkelimo į ES ir ES viduje. Nuo pat pradžios, nuo pat pirmų diskusijų ES labai svarbu buvo rasti sprendimą um, dėl perkelimo į ES ir perkelimo po ES. Aišku, žinote, koks yra, bet daug lengviau buvo rasti sprendimą uh, dėl perkelimo iš ES Europo, iš už ES ribų į ES, nei po ES. Iš tikrųjų, žinote, koks yra skirtumas, pavyzdžiui, iš e, Jordanijos ar kitur atkeliame ES, paskui perkeliame po ES. Tikrai esmė yra tokia, man atrodo, tas perkelimas es viduje neveiks artimiausius 4-5 mėnesius ir tai nėra Graikijos ar Italijos kaltė, tai yra pačios sistemos esmė, kad ji nėra dar veikianti. Graikija deda daug daugiau pastangų penkiose salose, kurios yra prie Turkijos krantų, kad, kad hotspotai kažkiai taškai pradėtų veikti. Bet ta problema, kuri dar lieka Graikijai, vis tiek yra ta, kad tie asmenys, kurie atplaukia laivais į mm, tas salas, paskui pasklinda į šiaurę. Graikija pasakė, kad uh, ji norėtų sukurti daug didesnius prieimimo centrus žemynėje Graikijoje. Idealu, aišku, būtų, kad tada būtų galima jau or, kalbėti su tais pabėgėliais, galvoti apie perkelimą po Europos Sąjungą kartu su kitomis valstybėmis, paskui galvojant apie kitas salas ir taip toliau. Uh, Manau, kad tai galėtų pasitarnauti kaip priemonė ateičiai. Ta krizė, juk ji galbūt truks ne vienerius, dviejus ar trejus metus, galbūt dešimtmetį truks. Tai reikia turėti omenyje, kokie bus rautai imigrantų, kurie belsis į mūsų duris. Mano asmeninis pasiūlymas po paskutinės teisingumo ministrų tarybos dabar kadangi žinome, kad perkelimas es viduje neveikia, tai dar, tai ką tada sakome, kad imam tai na, kad yra daug sirų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, kurie yra Turkijai. Nesakysime Turkijai, kad mes esame kad mes nesam pasirengę priimti e, tų 50 tūkstančių iš, iš tos valstybės Europos Sąjunga, kad tai atimsime 160 tūkstančių. Uh, Reikia būti pasirengus prisijimti tą naštą, reikia galvoti apie vizas ir taip toliau. Aš nežinau, kas bus per artimiausias savaitės, bet man atrodo, kad tai nėra realūs pasiūlymai. Yra ir daugiau klausimų dėl perkelimo es viduje. Aš savo nuomonę pasakiau. Sistema, jos negalima greuti. Mano nuomonė, ji ateityje bus naudinga, bet šiuo metu uh, tas mechanizmas, kuris mums yra reikalingas naštai pasinu, e, pasidalyti ir tas perkelimas į es. Tie dalykai turi būti išspręsti, kad būtų lengviau pasidalyti užduotimis, kad būtų lengviau galima paskirstyti tos žmonės. Dabar toliau dėl, kalbėjote apie Rumuniją, Daniją ir taip toliau. Na, aš nežinau, Ar yra bent viena es valstybė narė, kuri gerbė mm, visas, absoliučiai visas nuostatas dėl įstatymo viršenybės? Na, aš nežinau e, dėl Prancūzijos, pavyzdžiui, tokios valstybės, kuri susidūrė su visu to, kas įvyko lakurčio 13, tai yra baisu, ką gali pasakyti dėl to, na, taryboje jūs, jūs esat parlamentarai, jūs turite teisę išsakyti savo nuomonę, uh, Bet kas yra svarbiausia dabar, e, kai, kai vyksta, įvyko pirmos diskusijos dėl statymo viršenybės Europos Sąjungoje, galvojant apie tuos kelius, reikia visų pirma turėti omenyje Kopenhagos kriterijus. Kopenhagos kriterijai sako, kad įstatymo viršenybė yra esminė vertybė ES, kuri skiria ES nuo kitų regioninių vienetų. Ir tokios vertybės privalo būti gerbiamos. Aišku, ir toje valstybėje, kur staiga pasikeitė valdžia, sakykime, kur yra kažkoks, na, tam tikra infiltracija, kišimasis, na, kaip čia pasakyti, kur teisingumo sektorius galbūt nėra visiškai laisvas ir nepriklausomas. Uh, reikia galvoti apie tai ir, ir, ir jeigu žiniaslaida nėra visiškai laisva, reikia visą tai išanalizuoti, reikia tai kritikuoti ir jeigu reikia persiskaityti dar kartą sutartis ir nuspręsti, ką galima padaryti visų pirma, aišku, politiniais keliais. Bet aš manau, kad būtina rasti sprendimus, kurie, aišku, yra įtvirtinti sutartyje. Uh, Galbūt reikia aiškiau kalbėti, ar tai parlamente, ar tai taryboje, ar tai komisijoje. Mes matome, mes pastebime, kaip um, evoliucionuoja situacijos, kaip jos keičiasi į visiškai nepriimtinas uh, Europos Sąjungai ir jos vertybėms. Ir čia, aš manau, būtina reaguoti ir, ir Mm, lapkričio mėnesio diskusijos, aišku, buvo tokios akademinės, gražios salė ir taip toliau, bet aišku, kad kitą kartą jau tai vyks Niderlandams pirmininkaujant, bet aš manau, kad tuomet reikės, mm, reikės aiškiau, ties, musiš, ties mukiškiau pasakyti viską tiesiai šviesiai jeigu iš tikrųjų tai yra ES vertybės ir manau, kad Tai, ką paskutinėmis dienomis girdime, kad e, jeigu tai yra kešimasis į, Europ... į valstybės vidaus reikalus, na, man atrodo, čia mm, reikia galvoti apie tai, tai, tai juk mes nesame sovietinėje sistemoje, su Sovietų sąjungos sistemoje. Ir Dabar dėl migracijos priežasčių, esminių priežasčių, aišku, Eritreja, Sudanas, Etijopija, labai sunku žmonės gražinti tokias valstybės. Aš e, ir nemanau, kad tai yra sistemingai daroma. Eritrėjai, aš, aš žinau, kad nėra žmonių, kurie iš ES būtų gražinti į Eritrėją. Dabar Svarbiausia yra surasti sprendimą dėl tų migracinių srautų priežasčių, dėl visų tų žmonių kančių priežasčių. Bet kokiu atveju aš e, dirbu su ponu Kobleriu, e, e, Vokietijos diplomatu, kuris perėmė estafetę iš Bernardino Leon. Uh, Aš vis tiek, e, kaip atsakingas ir už užsienio reikalus dirbu tais klausimais ir aišku, kaip ES mes turime stengtis dirbti toje srityje ir surasti kažkokį būdą užtikrinti, kad Libijai būtų valdžia Ir tai yra labai svarbu galvojant apie mūsų bendarbiavimą, apie mūsų racionalius žingsnius sprendžiant migracijos tuos rautus iš tų vietų. Toliau New Yorko, aišku, visi renginiai, aš manau, Europos Sąjunga uh, puikiai pristato savo poziciją ir, ir manau, kad ir valstybių narių Europos lygmenių reikia dėti visas pastangas, kad, kad tos skerdinės būtų nutrauktos. Negaliu sėsti prie diplomatinio dėrybų stalo su barbarais, bet uh, Na, aš tikiuosi, kad žinia buvo suprasta ir tas, nau, ta nauj, tas naujas bendradarbiavimas tarp amerikiečių ir rusų, na, mm, galbūt suteikia tam tikros vilties, kad bus gal kažką įmanoma išspręsti. Aš manau, kad jeigu tai bus įmanoma padaryti Sirijoje, tai bus įmanoma gal tada ir Irake rasti būdų užtikrinti didesnį stabilumą. Uh, Kitas e, lemiamas klausimas, aišku, Turkija. Na, jūs čia Europos parlamente ar mes taryboje. Mes tikrai negalim susitaikyti su tuo, kas vyksta įvairiose srityse Turkijoje. Mm, tie konfliktai, na, taikos procesai su turkais, mes čia ieškome sprendimų dėl to taikos proceso nutraukto, bet kaip jūs sakėte, Turkija juk prieėmė 2,5 milijono pabėgėlių atvykusių iš Irako ir Sirijos, tai irgi reikia turėti omenyje. Taip, aš, aš, aš, aš suprantu, tai yra didžiulės diskusijos, bet mano manimo padėti per tuos 3 milijardus, na, tai čia ta pagalba yra skirta ne turkam, ne turkų valdžiai, bet tam, kad e, e, Sirijos vaikai galėtų lankyti mokyklas, e, gauti medicinos pagalbą, kad tų šeimų motinos tėvai turėtų kažkokią darbo perspektyvą Turkiją ir taip toliau. Uh, tai yra nepaprastai svarbu, kovojant su tomis migracijos priežastimis. ES daug dirba, Federika Magarinį labai daug dirba, daug valstybių narių labai daug dirba šiais klausimais. Aš manau, kad tikrai reikia dirbti tam, kad būtų galima kovoti su tų visų žmogiškų kančių priežastimis. Tai tiek, gerbimi parlamentarai, aš labai atsiprašau, turiu skubėti į oro uostą, nes vykstu į Kiprą, į abi pusės, aišku, visų pirma į oficialią pusę, bet paskui dar ir į šiaurinę dalį. Thank you, Etienne, for that. Ačiū, Etienai. Manęs nebuvo informavę apie darbo tvarkės pasikeitimą. Dėkoju, Žanai. Matote, aš e, jau perinu prie jeno, tai jūs pavadinojat jenu netyčia. Na taip, tas lojalumas. Dėkuoju, Žanai. Kolegos, tik tai jums dar noriu pasakyti. Atsiprašau, jeigu turėjote kokią nors konkrečių klausimų ministrui ir tie klausimai liks nesakyti, bet aš žinau, kad Etienas ir Feliksas taip pat daug išmano apie migraciją ir tikrai pasistengs atsakyti jūsų klausimus. Taigi dabar pereikime prie kitų klausimų. Frankas Engelas, prašau. Ačiū, Klodai. Na, tai aš norėčiau padėkoti už jūsų labai gerą pirmininkavimą. Čia pasisakiau dabar tą kalbą, kuri, iš kurios vertimas nėra oficialiai užtikrinamas, bet ta kalba yra. Žanai, aš tikrai džiaugiuosi, kad jūs keliaujate į Kiprą. Man labai patiko šitą mintis, nes aš e, jums kaip tik ir pats tą siūliau iki pirmininkų, pirmininkam pabaigos. Bet pasakykite turkams, kad 3 milijardai sumažindami savo mm, pagalbą Kiprui, negi jie tikisi, kad mes jiems teiksime e, irgi 3 milijardus eurų priimti visus atvykstančius e, pabėgėlius. Čia yra milžiniška teisės viršenybės problema. Ir čia požiūrio problema irgi. Turkų prezidentas apskritai net nebesirodo viešai premjeras pasirodo ir jis žiūri į, į kameras ir sako, labai puiku, atversime naujus dėrybų skyrius, kalbėsime apie e, vizos lengvesnį režimą. Daugeliu žmonių prieš pusę metų tai atrodė iš vis neįmanomos temos dėl labai aiškių priežasčių, nes jie pradėjo atšaudyti savo žmonės iš naujo. Man atrodo, tokie pokyčiai mažų mažiausiai keisti. Ir man atrodo, kad mus čia šiek tiek apgavo. Ir tikiuosi, kad šita praktika neįsigalės. Ir dar dėl teisės viršenybės, nes ES tai labai svarbi tema. Frankai, gal galima greitai, nes noriu ministras jums atsakyti. Na, aš išklausiau jūsų uh, žinutę ir norėčiau pasakyti, kad e, e stengsiuosi būti e, e konstruktyvus Kiprė, bet jeigu norėsime gerai bendradarbiauti e, ir siekti to sprendimo, kuris galbūt visai netoli, manau, kad agresyvių žodžių tokio, tokiu atveju nereikia. Manau, kad agresyvus pasisakymai mums nepadės, reikia pasiekti sveiką protą, bet aš tavo siunčiamą žinutę perdasiu uh, ponui Tomas Sakoš. Vakar norėtumėte tęsti? Iš tiesų, čia aš kreipiausi į Turkiją, net ne Kiprui tai buvo skirta uh, E, ši mintis. Na, o dar dėl teisės viršenybės. Aš bijau, kad e, dabar mes e, tiesiog nutolstame nuo teisės viršenybės visose srityse. Tiek kalbant apie ideologiją Lenkijoje ar kur, Vengrijoje ar kur kitur. Ir tiek kalbant apie saugumo trūkumus, deficitą Prancūzijoje ir kur kitur. Taigi galiausiai susidūrėme su naujais reiškiniais. Jūs kalbėjote, kad kalbant apie Lenkiją susidaro įspūdis, kad mes esame Sovietų sąjungoje, o mano įspūdis dar blogesnis, jeigu mes turime nežinia kiek laiko taiksytis, turėsime taiksytis su kratomis visą parą, uh, E, su suėmimais, sulaikymais ir taip toliau. Aš bijau, kad tai gali užtrukti labai ilgai ir tai bus tikrai nutol, nutolimas, nukreipimas e, nuo normalios e, situacijos. Atrodo, kad tai, to reikės e, tam, kad būtų užtikrintas saugumas mūsų piliečiams. Okay, Dėkoju, Ana Gomes. Man labai gaila, kad ministras Aselbornas išvyksta, bet aš irgi sutinku su tuo, kad labai svarbu, kad jis vyksta į Kiprą ir kad iš tiesų Turkijai reikėtų perduoti tą žinutę. Mano pirmasis klausimas buvo skirtas jam, bet galbūt ir kiti atstovaujantis, pirmininkaujantį Luksemburgą galės jį atsakyti. Aš taip pat Jums dėkoju už milžinišką darbą nudirbtą per pastarosius šešis mėnesius. O mano klausimas yra apie štai ką. Ar yra diskutuojama apie galimas ekonominės sankcijas toms šalims, kurios išduoda solidarumą, kurį turėtume visi demonstruoti, kalbėdami apie perkelimą ES viduje? pabėgėlių. Aš be abejo nepamirštu to, kas yra siūloma Vengrijai, bet yra ir kitos valstybės, kurias ministras Aselbornas minėjo, pavyzdžiui, Lenkija. Ar yra svarstoma apie galimas ekonominės sankcijas? Nes aš manau, kad tokios šalis, kaip kad Maniškė, Portugalija, kurios nori priimti pabėgėlius, tai jos turi slaukti paramos, o tos, kurios nenori to daryti, turėtų būti nubaustos už tai, kad nesilaiko solidarumo. Kitas mano klausimas. Ministras taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia pasigilinti į legalios migracijos galimybės. Bet ką konkrečiai taryba nuveikė atverdama saugius legalios migracijos kelius pabėgėliams? Galbūt tai ir būtų tas protingas kelias užtikrinti sienų kontrolę, nes, na, būkime sąžiningi, tikrai negalima dar labiau e, sustiprinti pasienio kontrolės vien tik žodžiais. Ir žinoma, negalima svarstyti net galimybės gražyti žmonės į Eritreją ir panašias šalis. Ir taip pat, kodėl apskaitimas informacija tarp valstybių narių teisėsaugos institucijų yra neprivalomas. Ir kodėl taryba nepasigilina į galimybę numatyti tai, kas buvo numatyta, kalbant apie domenų mainus Europolo kontekste. Būtent apie tai, kad duomenimis, dabar duomenimis nėra keičiasi. Ir toliau. Europolas. Mes taip norime sienų apsaugos, tie, kurie dirbame saugumo srityje. Kodėl yra spraga, kalbant apie keliaivio duomenų registravimą, e, tų žmonių, kurie skrenda privačiais lėktuvais? Dėkoju, ponas Boni, toliau. Ačiū, aš kalbėsiu lenkiškai. Aš norėčiau padėkoti pirmininkaujančiam Luksemburgui už puikų darbą atliktą per paskutinį pusmetį. Labai svarbių reglamentų buvo patvirtinta. Aš norėčiau tris pastabas išsakyti, pirmininkė, jeigu galima. Visų pirma, dėl sienų apsaugos ir solidarumo. solidarumo demonstruojamo pabėgėliams. Būtų labai gerai mums visiems, jeigu būtų galima kaip nors sumažinti tą nerimą, kuris yra jaučiamas visame žemynė, galvojant apie pabėgėlius ir turint omenyje, kiek daug yra skleidžiama mitų paremtų tokiu nuogastavimu, to nerimu. Tai viena. Antra, Pažvelkime į požiūrį, kuris vyrauja Europos Sąjungoje. Reikia tikrai spręsti neapykantą kurstančių pasisakymų problemą, nes su tuo yra susiję ne vien tik tai e, terorizm, tie, kurie e, kalba apie teroristus internete, taip pat ir apie tuos, e, kurie vis stiprėja ir kurie savivadina neonaciais. Iš tiesų, tai kelia milžinišką grėsmę mums visiems. Toliau, psichoaktyviosios medžiagos. Aš e, rengiu pranešimą tą temą ir šita tema irgi labai svarbi. Aš sutinku su jumis dėl to, kad Lenkijoje situacijoje, situacija yra kelinti nerimą. Ne vien tik dėl to, kad esu Lenkijos politikas, bet ir dėl to, kad esu poli, tiesiog Lenkijos pilietis, bet remkime faktais. Ačiū toliau, ponas Dupri. Uh, merci, prezident. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Luksemburgą e, tiek šio komiteto vardu, tiek biudžeto komiteto e, vardu. Darbas tikrai buvo nuveiktas labai, e, buvo tikrai nuveikta labai daug. Norėčiau taip pat padėkoti ponios, norėčiau kreiptis į ponę Sofiją. Manau, kad šiek tiek perlenkė lasdą, kai kalbėjo apie mano šalį. 130 žmonių buvo nužudyti kaip, kaip šunys. Manau, kad tikrai reikėtų imti svarbių priemonių. Norėčiau kreiptis į teisingumo, teisingumo ministrą. Sofi e, kalbėjo, na, dėl to, ką sakė, dėl šios temos aš jai neprieštarauju. E, iš žmonių imami, pavyzdžiui, papuošalai, pinigai renkami tam, kad jie susimokėtų Europos e, Sąjungoje. Ką apie tai manote? Migrantai, kurie atvyksta į mūsų šalis, na žinoma, tai dėl to kaina išlaidos auga dėl tų karštųjų taškų ir dėl dalių integracijos. Ką Jūs manote apie tai, kad dalis sanglaudos fondų lėšų turėtų būti panaudotos e, tam, kad e, valstybėms narėms būtų užpildytos tam tikros lėšų e, spragos, reikėtų galbūt pagalvoti apie skirimo kriterijus. Na ir dar vidaus e, ministrui, jūs kalbėjote apie kontrolę viduje, mm, turi būti kontroliuojami ir iš Europos kilę piliečiai. Bet dabar 14 valstybių jau teikia Schengeno duomenis, nors tai nėra privaloma. Na, aš suprantu, kad to reikia tam, kad e, būtų kovojama su tais užsienio kovotojais, bet kaip jūs galite teikti, kad sunku pasiekti pažangos šioje srityje, jeigu tiek, tiek valstybių jau prisideda prie, prie jo siekimo? Dėkoju toliau, ponė Čenyčiai. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti Luksemburgų ir ministrams už tai, kad tikrai nuveikė svarbų darbą, tikrai pas, labai aktyviai pasidarbavo. E, taip pat norėčiau padėkoti ir Teisingumo ministrui Brazui už tai, kad tikrai daug nuveikė, e, kalbant apie direktyvą skirtą apkatinantiems e, nepilnamečiams. Šiam, daug, e, dėm, šiam dokumentui daug dėmesio skiria žiniasklaida. Norėčiau padėkoti už jūsų nuveiktą darbą ir už tai, kad e, Pastaraisiais mėnesiais labai aktyviai bendradarbiavo ir su mumis, ir su uh, E, su taryba, manau, kad buvo tikrai pasiekta daug, e, todėl kad tai yra pirmas, pirmas dokumentas, pirma direktyva šioje srityje. Ir e, dar ir todėl, kad būtina nustatyti atsakomybę už nusikaltimus, bet taip pat reikia ir apsaugoti nepilnamečius. Taip pat turi būti laikomasi ir pamatinių e, vertybių ir principų valstybėse narėse. Taigi norėčiau padėkoti Luksemburgui už nuveiktą darbą. Buvo užduota tikrai daug klausimų, daug kas buvo pasakyta. Aš irgi dirbu šiame komitete, nekalbėsiu per ilgai, nekartosiu to, tai, ką jau sakė kiti, bet norėčiau užduoti klausimą. Uh, Migracija, migracijos tema yra susijusi ir su kita tema, kuri buvo minėta. Tai yra kova su prekiautojais žmonėmis. Deja dėl to tik auga e, migracijos tragedijos mastai. Tai ir ši veikla yra susijusi su korupcija, tarp valstybių nusikaltimais ir taip toliau. Ar jūs manote, kad šiame pusmetyje buvo padaryta pakankamai šios rytyje ir ką dar reikėtų daryti, kokiu veiksmu reikėtų imtis ir kiek laiko tiems veiksmams reikėtų tam, kad ES būtent leis išgirsti savo balsą ir šioje srityje parodytų, kad kovoja ir šiais nusikaltimais. Dėkoju. Dėkoju, ponia Grisbek. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat pritarsiu kolegoms, kurie dėkojo Luksemburgui už jų labai gerą darbą e, šio pusmečio metu. Mes dirbome darb bendradarbiavimą su Luksemburgu Libe komiteto kontekste ir mes taip pat e, daug dėmesio skiriame nekaltumo prezumcijai. Norėčiau padėkoti ministrams ir jų komandai, komandoms. Jūs esate kaip ir dirigentai Paskalę eh, Remy, Uber Oken, dėkoju taip pat ir kitiems, Katrien Triemvailer. Nereikėtų sumaišyti su kai kuo kitu. Na, tikrai buvo ir sunkių momentų, bet e, tikrai manau, kad šis pirmininkavimas buvo labai veiksmingas. Kalbant apie dokumentus, e, kalbėsiu trumpai. Daug klausimų jau buvo iškelta ir atsakymų jau buvo duota. Taigi panašiai kaip Katerina, norėčiau pasakyti, kad mes e, neparengėme uh, paketo skirto teisiniai pagalbai, e, teisėms, teismo procese skirtoms e, vaikams, nekaltumo prezumcijai, bet manau, kad svarbu, kad taryba skirtų dėmesio, e, būtent skirtų dėmesį šiam dar neparengtam paketui, tai yra teisiniai pagalbai Žinoma, šis klausimas yra susijęs su biudžetu, su išlaidomis, kai kurios valstybės e, galbūt nepritars. Bet e, tikrai e, išsprendus šį klausimą tekstas būtų tikrai daug labiau subalansuotas. Na, pasakysiu dar kai ką, kas yra akivaizdu. Tikrai reikėtų siekti pažangos Europos prokuratūros rytyje. Ir tai daryti nuolatos. Dabar mes toje srityje galime sakyti, kad kaip ir leidžiamės liftu žemyn visų greičių, o Europos prokuratūros tikrai labai reikėtų. Na ir dar vienas klausimas. Kalbant apie kovą su terorizmu, e, yra renk, renkamas e, e, turinys, renkamas turinys internete, tam, tikri, tam, tikrus, tam tikra informacija, kuri yra vėliau galbūt panaikinama, taip pat yra sekamos ir neapykanta, kurst, kurstančios kalbos Bet reikėtų, kad e, visos valstybės prisidėtų prie e, šio sėkimo, nes yra tokių valstybių, kurios neprisideda. Tikrai e, reikėtų kovoti ir su šia rykšte. Dėl, taip pat dėl neteisėto turinio internete ir dėl neapykantą kurstančių pasisakymų uh, Mes dar neturime Europos apibriešties būtent šio, šios šių pasisakymų, neapykantą kustančių pasisakymų apibriešties, kažkokių konkrečių kriterijų. Taigi reikėtų skirti dėmesio ir šiai temai, siekti pažangos ir šios rytyje. Dėkuoju. Thank you. Next is Thomas Jatovsky, please.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 Ačiū už suteiktą žodį. Paprastai stengiuosi paklusti jūsų nurodymams, tad stengsiuosi neviršyti pasisakymo laiko. Noriu padėkoti prieinkančios valstybės atstovams. Um, tikrai puikiai padirbėjote per 4,5 mėnesių ir mane maloniai nustebinote, už ką nepaprastai dėkoju jums. Po pirmininkavusios Italijos jūs esate puikus pavyzdys to, kaip turi atrodyti pirmininkavimas, kaip turi atrodyti pirmininkaujantį valstybę, kuri laikosi pažadų. Bet dabar Dabar dėl turinio. Karštieji taškai, taip sutinku, graikai atliko daug darbo. Tačiau šį savaitgalį lankiausi prie Makedonijos sienų. Kaip galite paaiškinti, kad ten vis dar yra autobusų, kurie vyksta iš Atenų Makedoniją prie Makedonijos sienos? 15 eurų veža tuos asmenys, dažnai tai yra tikrai nepabėgėlio ekonominiai, migrantai. Tai yra iškreiptas vaizdas, kai kai kuriuose valstybėse narėse galima teisėtai įvežti kontrabandą žmonės iš kažkur vienur ir kitur. Uh, Ir tai yra klesintis verslas, tai yra baisus pasipiktinimą keliantis verslas, kur o, um, vargšai žmonės yra apiplėšiami vien tam, kad jie galėtų patekti į kitą valstybę, Europos Sąjungą. Taip pat jūs paminėjote Europolą, man atrodo, kad tikrai ir šiuo klausimu jūs puikiai padirbėjote. Praeitą savaitę Strasbūrė Europolo atstovai mums pasakė, kad norint įvežti žmonės į Europą kontrabandą yra naudojamasi tomis pačiomis priemonėmis, kaip ir įvežant ginklus kontrabandą ar vykdant kitą neleisną veiklą. Daugelėje valstybių narių net nėra teisės aktų, kurie leistų konfiskuoti šias priemonės, ar, ar nebūtų galima apie tai pagalvoti ateičiai. Ir trečias dalykas dėl domenų bazės. Mes kalbėjome apie užsienio kovotojus ir Europolo domenų bazė yra bent 1700 e, žmonių toje domenų bazėje, tačiau ta informacija nėra keičiamas. Yra tie asmenys, kai kurie išvykę, pažiūrėjau, į Siriją kovoti. Viena iš didžiausių problemų ES šiandien yra ta, kad domenų bazės neveikia. Tai buvo mano trečias klausimas. Atsiprašau, kad viršėjau pasakymą laivą. Toliau Silvija Kautman. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai, kadangi laikas spaudžia, visų pirma noriu padėkoti pirmininkavusiam Luksemburgui ir trims ministrams, kurie atliko puikų darbą. Aš tikiuosi, kad dabar per šventinį laikotarpį jūs galėsite pelnytai mm, pailsėti. Kalbėjote apie Europos prokuratūrą, ministrė. Jūs sakėte, kad daug pažangos yra padaryta. Uh, ir e, galvojate, kad galima bus sklandžiai judėti į priekį šioje srityje. Na, bet kokiu atveju Europos parlamentas yra vienas iš teisės aktų leidėjų, tai būtų labai svarbu suteikti tikslesnės informacijos parlamentui dėl to, kas vyksta. Tad aš ir norėčiau paklausti, ar jūs galėtumėt papasakoti, kokia yra dabar dėrybų situacija. Uh, Ir taip pat pirmininkė atsižvelgiant į padarytą pažangą, gal reikėtų skirti kažkiek tai laiko aptarti taip pat ir su pirmininkavimą perimsenčiais Niderlandais e, tuos klausimus, kad būtų galima perduoti tas žinias ir jiem. Uh, mes norime, kaip, atrodyti, kaip, kaip atrodys Europos prokuratura, kokie yra planai ir taip toliau. Ačiū Jums ir gerų metų. Ačiū Silvija, iš tikrųjų kalbėsime tais klausimais, iškėlėme tą klausimą ir pirmininkavimą perimsiančios valstybės ambasadoriui. Tai Silvė, iš tikrųjų, susitiksime sausio 11 dieną komitete su mm, Niderlandais, kurie perims pirmininkavimą ir, ir kalbėsime tada su tais kolegomis, kurie perims pirmininkavimo darbą. Toliau Alava. Thank you, Chairman. Filmos, merci. I have a comment and a question concerning the... Ačiū pirmininkė, Tur, noriu išsakyti komentarą ir taip pat paklausti dėl komisijos e, iniciatyvos dėl šanomo ginklo, ką pana Šnaideris paminėjo. Aš galvoju, kad tikrai labai naudinga yra e, suformuoti bendrą standartą dėl deaktyvavimo žymėjimo, dėl esminių komponentų ženklinimo, geresnio keitimos informaciją ir taip toliau. Uh, Tačiau pasiūlyme taip pat yra ir labai kvestionuojamų elementų. Pavyzdžiui, pasiūlymas drausti ar konfiskuoti pusiau automatinius teisėtus šaunamosius ginklus, kurie yra panašus į automatinius šaunamosius ginklus. Kaip jūsų manimu tai padidins saugumą? tokie ginklai nebuvo panaudoti teroristinėse išpoliuose pasaruoju metu, labai retai jie iš viso yra panaudojami nusikaltimuose tai labai mažai tikėtina, kad šis pasiūlymas turės kokio tai poveikio terorizmui ar um, nusikaltim, ginkluotėms nusikaltimams. Tai tiesiog bus uždraudžiama kažkas tai vien dėl to, kad tai primena kažką kitką, vien dėl to, čia, kad viskas, aišku, bus paremta m, mm, patirtimi ar netgi skoniu asmens, kuris turės įvertinti, ar panašus jis ar nepanašus į automatinį šaunamą ginklą. Uh, Reikia priminti institucijoms, kad teisės aktai turi būti proporcingi, bei piliečių teisės neturi būti ribojamas labiau nei tai būtina. Visi ribojimai turi turėti aiškios pridėtinės vertės. Ar jūsų manimų šis pasiūlymas yra proporcingas, gerai pagrystas ir tikrai padidins ES institucijų įvaizdį? Ar priešingai tai yra pavyzdys to, kad daroma kažkas tai vien dėl to, kad reikia kažką daryti? Ačiū. Is... Ačiū. Toliau, ponė Stevens. Ja, dank u wel, voorzitter en collega's. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Noriu išsakyti vieną komentarą, bet prieš tai noriu padėkoti pirmininkavusiams Luksemburgų iš puikų darbą. Šiais mėnesiais yra pasiekta daug gerų rezultatų, tai džiugu. Šį rytą perskaičiau įdomų straipsnį iš, apie mm, Niderlandų antrųjų rūmų savo pareiškimą dėl susitarimo. kad turi teisę mm, būti primta savo regione ir, ir taip pat dėl prieglapšio teisių visam pasauliu. Uh, Jis pasakė, kad 67 protokolas turėtų būti panaikintas, mes turime atšaukti ratifikavimą, turime perėti prie 51 metų sutarimo. Man labai įdomus tokie pasiūlymai. Ką Jūs galvote apie tai? Thank you very much. Um, Dėkoju. Pone Bjork. Aš pasistengsiu irgi kalbėti trumpai, nes jau daug kas buvo pasakyta. Bet, kaip žinote, turbūt nėra ko čia mums daug patiems save liaupsinti. Čia turiu galvoje ne vien tik Luxemburgą, bet ir visą Europos Sąjungą. Per pastarosius šešis mėnesius pasimatė, kad Europos institucijos netesi e, pažadų, net neša tokių rezultatų, kokių tikėtųsi piliečiai. Ir uh, iš tikrųjų pagrindinių teisų apsauga silpnėja, teisės viršenybė taip pat silpsta Europos Sąjungoje. Bet tiesa yra ir tai, kad kai pabėgėliai e, ieško pagalbos Europoje, tai viską, padėtis iš blogos tampa dar blogesnė. Čia iš Amnesty International galima duomenimis pasiremti. Mes vykome į Balkanus su delegacija ir matėme tą saugų koridorių iš Graikijos per Makedoniją, e, Serbiją ir į Kroatiją, kaip pabėgėliai ieško saugių kelių. Ir ten nebuvo jokių e, kontrabandininkų gabenančių žmonės. Prieš pusantro mėnesio tikrai atrodė, kad tai yra saugus kelias, bet dabar jau vėl matome, kad yra uh, kontrabandininkai veikiantis tenai, taip pat netgi dėgiamas filtras, kur žmonės yra rušiuojami, skiriami pagal tautybę. Ir kai kurie žmonės e, įstringa Graikijoje, nes mes negalime gileisti žmonėms likti jūroje. Gal kas nors ir norėtų to, bet tai yra neįmanoma. Mes pažįstume tarptautinės teisės normas. Ir pasienio e, apsaugos sistema nieko nepadės, jeigu mes iš esmės neaptarsime klausimo, kaip priimti pabėgėlius Europoje ir užtikrinti jiems čia saugumą. Taigi mano klausimas yra toks, kokios yra dabar diskusijos apie nuolatinę perkelimo ES sistemą ir ką jūs siūlote daryti su tai žmonėmis prie ES pasienio. Ačiū. Toliau ponas Jurek. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau trumpai grįžti prie to, ką Luksemburgas paveldėjo iš Latvijos savo pirmininkavimo pradžioje. Nes tuomet buvo nuspręsta kovoti su priekyba žmonėmis ir su tais keliais, kuriais yra žmonės gabenami. Ir iniciatyva tokiam sprendimui buvo Junktinių tautų rezoliucija, bet ten buvo kalbama tik apie Libiją ir Italiją. Ir vis tik tai šioje srityje buvo nuveikta per mažai. Ypač jeigu pažiūrėtume į Libiją, tai ta, tie nedideli veiksmai, kurių buvo imtasi sustabdyti situacijai, jie tikrai buvo labai maži. Aš aišku, nepulsiu čia skūstis, nes Luksemburgui teko užduotis koordinuoti valstybių narių darbą, bet gal galėtume grįžti prie kliučių, su kuriamis jūs susidūrėte įgyvendinant šitą sprendimą. Na ir antra, tik pastaba. Noriu padėkoti kolegai Michalui Boniai. Jis buvo vyriausybės narys, aš buvau opozicijos narys. Dabar jisai kritikuoja Lenkijos vyriausybę, kurią aš palaikau. Bet jis tikrai gerai sureagavo į tai, kad neteisingai buvo nušviesti faktai Lenkijoje tai aš norėčiau kreiptis į jūs ir paprašyti susilaikyti nuo tokių polimų. Ypač tokių, kaip kad neseniai pasitaikė pona Šulcas, kai sustiko su premjeru mūsų. Ir pona Šulcas, aš tikiuosi, buvo informuotas apie tai, kaip jis neteisingai pasisakė. Jo žodžiai buvo visiškai netikslus. Dėkui toliau Marijai Loresten. Ačiū, Klodai. Aš taip pat pradėsiu nuo padėkų, nes duomenų apsaugos direktyvos srity darbas buvo labai sklandus, nepaisant tų nuolatinių kovų tarp tarybos, komisijos ir parlamento. Pasirodė, kad netgi ir tokiame kontekste gali vykti konstruktyvus bendradarbiavimas kai yra nustatomi aiškus laiko terminai, ką padarė Luksemburgas iš pat pradžių. Jis pasakė, kad taip, mes turime savo požiūrį į tą paketą ir turime, bet paketas yra labai išsamus ir platus, bet mūsų e, noras yra susitarti. Tai, man atrodo, tokia buvo puikiai pradžia ir kad buvo nustatyta labai aiškus e, tvarkaraštis. Ir turiu klausimą apie gyvendinimą, nes po tokios puikios patirties aš dabar su nerimu žvelgiu į ateitį, nes mes nustatėme ir labai trumpus laiko terminus direktyvos įgyvendinimui, tik du metai yra tam paskirti. Kaip Jūs manote, ką galima būtų padaryti, kad procesas vyktų sklandžiai ir kad tikrai per dviejus metus realiai būtų įgyvendinta direktyva, nes juk įgyvendinimas yra esmė. Toliau dėl bendrų europinių duomenų bazių. Ne vienas kolega juos jau minėjo ir tikrai tai svarbus e, klausimas. Dabar yra nustatytos taisyklės. Tai yra tarsi sukurta sistema, bet daugą reikia dar nuveikti prieš tikrai praktiškai pradedant keistis duomenimis. Ir vienas iš tokių dalykų yra bendros apibrieštis. Mes pamatėm ir patys, kaip sudėtinga uh, yra e, susitarti dėl bendruo apibrieščių saugumo srityje. Praėjusią savaitę ir prieš praėjusią savaitę dar nebuvo galutinio sprendimo padaryta, kaip įtraukti saugumą į tą direktyvą. Ir mes e, tą padarėme su tam tikrom išlygom. Bet e, ir kitais klausimais, su kitom temom reikia apibrieščių, reikia susitarti, kokia dabar yra nacionalinio saugumo situacija valstybėse narėse ir kokios yra nacionalinio saugumo kompetencijos ir kur link visi einame, kad užtikrintume saugumą europiniu mastu. Ir man atrodo, kad kalbant apie bendrus duomenų bankus ir duomenų mainus, tai yra labai svarbu sustarti dėl bendrų e, dalykų. Na ir dar vienas dalykas. Daug yra kalbama apie tai, kad institucijos nefunkcionuoja, kad reikia naujų pasienio apsaugos tarnybų, bet ko trūksta, tai tarybos pasiūlymų. Nes tikrai labai dažna situacija. Komisija pasiūlo idėją, mes čia aptarėme ją, o taryba tarsi atsimušinėja kabutėse, bando sušvelninti pasiūlymą. Reikia realių pasiūlymų iš tarybos kaip tos pasienio apsaugos tarnybos galėtų realiai praktiškai funkcionuoti ir užtikrinti e, pabėgėlių perskirstimą ir panašiai. Kodėl taryba yra tokia pasivi? Dėkui. Ir kolegos, e, labai gaila, aš atsiprašau dėl to, kad migracijos ministras turėjo mus palikti. Ir tas antras klausimų raundas akivaizdžiai buvo skirtas migracijos temai, bet Etienas ir Feliksas irgi žinote, kaip dirba pirmininkauti valstybė, tai gal galėtumėte atsakyti į užduotus klausimus. Nors, aišku, jums turbūt nepavyks atsakyti į visus labai konkrečius klausimus. Tai galbūt po septynės minutės kiekvienam, jeigu įmanoma. Taigi dėl to, ką pirmininkaujantį valstybė nuveikė toje srityje, prašau atsakyti į klausimus. Etienai, jūs pirmasis. Dėkuoju, Klaudai, jūs suprantate, kad per septynes minutės turbūt bus sunku atsakyti į tie klausimų. Pabandysiu. E, didžiausia dėmesį skirsiu dviem klausimams, kurie kartojosi. Tai yra informacijos e, mainai arba tokių mainų nebuvimas ir radikalizacijos mainai e, prevencija. Kai kas jau minėjo, kad informacijos mainai tarp valstybių narių ir Europolo nevyksta tinkamai, bet reikėtų atskirti du skirtingus dalykus. Egzistuoja tie mainai tarp tarnybų, o kita vertus yra tokie mainai vystomi taip pat ir, ir su policija kalbant apie e, žvalgybos duomenis, E, Luksemburgas e, pakvietė e, penkis tokių, penkių tokių tarnybų atstovus TVR į TVR tarybą ir ministrams buvo pristatyti šie duomenys. Tai buvo pirmas atvejis nuo 2001 metų. Jūs žinote, kad informacijos mainai yra ribojami būtent inform asmeninės e, informacijos taisyklių. Iki šiol tokie mainai vykdavo dvišalių arba daugiašalių pagrindų. Štai dėl ko, kaip jau minėjau savo žanginėje kalboje, e, buvo įsipareigota prieš 2016 metus įsteigti platformą, kurioje būtų lengviau galima keistis informaciją. E, Kalbant apie policijos ir teismų duomenų mainus, pažangos buvo pasiekta ir šioje srityje, nes taryba būtent dėjo, dėjo pastangų šioje srityje. Žinoma, dar tų veiksmų reikia ir daugiau tam, kad informacijos mainai vykstų tinkamai, vyktų tinkamai ir tam, kad būtų uh, atsižvegiama į kylančius pavojus. Bet dėje tik penkios e, valstybės narės ir viena asociuota valstybė pateikė 50 procentų informacijos e, tiems e, focal point Ir tik 2081 užsienio kovotojas buvo užregistruotas e, duomenų bazėje, o šie duomenys yra tikrai labai svarbus, norint susekti tuos kovotojus. Pusė valstybių narių nesinaudoja Europolo informacinė sistema kovodamos su teroristais. Ir tik tūkstantis 600 tokių kovotojų buvo užregistruoti naudojant šią priemonę. Pusė valstybių nesus, dar neužmesgė ryšių su CNA. Taigi, nebūtinai reikia daug naujų priemonių kovos su terorizmu srityje. Uh, reikia geriau panaudoti jau esamas priemonės. Štai dėl ko Luksemburgui pirmininkaujant e, nu, buvo norima padaryti e, analizę esamų priemonių. Pabaigus tą analizę bus galima aiškiau naudoti tas priemonės Europolo, Interpolo ir Eurojusto lygių. Taip pat Šią analizę išanalizuos ir komisija, atsižvelgs į kylančias e, kliūtis, teisinės kliūtis, techninės kliūtis ir taip toliau. Komisija taip pat turės e, skirti ir techninę bei finansinę paramą valstybėms e, narėms, šalinant spragas, pavyzdžiui, spragas, kurios yra duomenų bazėse. Taip pat būtina susijęti esamas priemonės, jos turi būti saveikios. Šis aspektas svarbus, kalbant apie Europolo ir Interpolo sistemas. Europos kovos su terorizmu centro veikimas nuo sausio 1-16 metais. Taip pat e, bus naudingas renkant duomenės ir kovojant su terorizmu. Kalbant apie radikalizacijos prevenciją, mes manome, kad kovojant su terorizmu negalime pasiekti tik represinių priemonių. Reikia daug dėmesio taip pat skirti ir prevencijai buvo imasi daug iniciatyvų, kurių metu yra glaužiai bendradarbiaujama su institucijomis ir religiniais atstovais. Būtina pasitelkti esamas ES priemonės šioje srityje, kurios buvo tobulinamos pastaraisiais mėnesiais. Visų pirma, e, reikia pasitelkti nuo 15 metų spalio veikiantį radikalizacijos informacijos centrą RAN. Būtina pasitelkti ir Europos kovos su radikalizacijos ekspertus ir civilinės pilietinės visuomenės atstovus. Taip pat SCAT grupėje tikrai sulaukė daug pasisekimo valstybėse narėse. Norėčiau pasidžiaugti ir tuo, kad komisija šiai struktūrai skyrė finansavimą ir po 2016 metų. Taip pat komisija pradėjo, mm, paleido naują e, platformą, kuri susijęs taip pat ir Facebook bei kitus socialinius tinklus. E, tam, kad būtų tinkamai kovojama su radikalizacija internete. Ministrų lygių e, gruodžio trečią dieną vyko diskusijos ir jau buvo pradėta kampanija tam, kad ekstremizmą skatinantis įrašai būtų išbraukti, būtų ištrinti. Šis forumas yra internete. Ir būtent prie tos platformos prisidėjo ir Europolo, įsteigtas naujas Europolo padalinys. Dėkuoju už klausimus. Buvo klausimų taip pat ir apie šaunamųjų ginklų direktyvą. Norėčiau pasakyti, kad šiuo metu per anksti atsakyti į šį klausimą. Dar reikėtų šį klausimą aptarti išsameu pirmininkaujant Niderlandams. Taigi dėja negaliu pateikti išsamiosio informacijos apie ginklų pusę automatinių ginklų konfiskaciją. Niderlandai turės skirti dėmesio šaunamų ginklų direktyvai, tai sudėtingas klausimas. Na dabar uh, žodis ponui Braz. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dėkoju Luksemburgui. Ir e, me, norėčiau pabrėžti, kad e, mes tikrai labai aktyviai bendradarbiavome ir su parlamentu pritarsiu poniai, poniai Grisbek. Pone Hulmaja, pabrė, jūs pabrėžite karbavimo mm, klausimą. Norėčiau pasakyti, kad e, rodos spalio mėnesį Europos Sąjungos vardu aš pasirašiau Europos Sąjungai prisijungiant prie konvencijos, konvencijos dėl e, terorizmo prevencijos ir jos e, protoko, pasirašau taip pat ir E, protokolą mm, dėl grįžtančių kovotojų. kurie įsitraukia į terorizmą. Taigi mes jau turime teisinį pagrindą, turime tekstą ir komisija taip pat pateikė ir e, direktyvos projektą tam, kad e, jungtinių tautų rezoliucija būtų perkelta ir į valstybių narių teisę. Taigi reikėtų tiesiog įgyvendinti jau esančius teisės aktus. Na, o dėl prevencijos aš e, su komisija organizavau e, vieną konferenciją spalio 19 dieną Briuselėje skirtą prevencijai nes e, negalime tik kovoti, būtina taip pat pasitelkti ir prevenciją. Taigi mes jau turime priemonės prevencijos srityje ir aš džiaugiuosi, kad tos išvados, kurios buvo padarytos e, konferencijos metu, taip pat buvo pristatytos ir TVR taryboje teisingumo ministrams ir tas išvadas taip pat patvirtino TVR taryba, taigi tos išvados dabar yra oficialios ministrų, e, teisingumo ministrų išvados. Tai rodo, kad ir teisingumo ministrai nori skirti dėmesio prevencijai, nors tas darbas dar nebuvo pradėtas, e, vis dėlto buvo parota dėmesys šioje srityje. Ponios Maier jau nebėra salėje, ji minėjo, e, kad jos manimų Europos mažėja Aš nepritariu jai. Ponas Bonė klausė apie neapykantą kurstančius pasisakymus. Taip, TVR ministrų tarybos metu e, šis klausimas buvo aptartas, jis e, buvo labai aktyviai aptartas neapykantą kurstantis pasisakymai nėra toleruojami tiek internete, e, tiek e, e, ne internete, valstybės narėse teisės aktai šios rytyje jau yra ir nors interneto tiekėjai ir nedalyvauja kol kas šioje kovoje Vis dėlto dėrybos jau vyksta, jos vyksta labai gerai ir visos valstybės narės jau turi teisės aktus, kuriuos gali taikyti. Žinoma, mes negalime imtis veiksmų kiekvienu atveju, bet tekstai teisės aktai jau yra ir todėl e, nereikia e, gauti jokio ES leidimo arba kokio nors interneto tiekėjo leidimo norint imtis tam tikrų represinių priemonių. E, Liuksemburgė buvo jau jų imtasi prieš kelis mėnesius ir aš manau, kad ir kitose valstybėse tai bus galima padaryti. Po, pone Ana Gomeš uždavė klausimą dėl ekonominių sankcijų, kurias būtų galima taikyti. Tarybos pozicija nėra tokia, mes e, nepatvirtinome tokio sprendimo. Luksemburgas e, būtų norėjęs, žinoma, ekonominių sankcijų e, patvirtinimo, ir e, taip pat e, skatinamųjų priemonių sistemos patvirtinimo tiems, kurie elgesi gerai. Bet ekonominės sankcijos vis dėlto problemų nespręstų, kurtų tik naujas problemas. Taigi, ko gero, tai nėra geriausias sprendimas. Mums reikėtų tiesiog dė, padėti tiems, kurie deda pastangas ir manau, kad tai ir būtų geriausias sprendimas, sprendimas, kuris duotų daugiausiai rezultatų. Taip pat jūs uždavėte klausimą ir dėl teisėtos migracijos. Aš pritariu jums. Manau, kad imigracija, e, teisėta migracija taip pat galėtų būtų, būti vienas iš sprendimų. Mes kol kas dar neradome sprendimų šioje srityje, bet Luksemburgui pirmininkaujant trilogo metu pasiekėme susitarimą dėl e, mokslininkų studentų direktyvos. Tai yra, kad studentai ne iš, iš ES galėtų atvykti į Europą būtent studijuodami Taigi tokį susitarimą mes jau pasiekėme ir manau, kad tai yra svarbi pažanga. Ponas Dupri uždavė klausimą apie Danijos laikrašiuose e, paskaptą informaciją. Aš taip pat susipažinęs su, su tuo straipsniu, bet aš nežinau, ar yra kažkokia konkreti valstybė, Danijos pozicija šiuo klausimu. Taigi ma, norėčiau pirmą susipažinti su oficialia Danijos pozicija. Bet aš suprantu, kokie yra jūsų interesai. E, jeigu tikrai tai bus oficiali informacija, e, būtinai, e, žinoma, reikės ES jai skirti daug dėmesio. Dėl sangodos fondo aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. E, TVR tarybos diskusijų metu aptariami klausimai turi būti susijęti taip pat ir su sanglaudos fondais. Manau, kad tai yra vienas iš galimų sprendimų. Uh, ir pritariu jūsų prašymui. Pone Kiničiai, jūs minėjote organizuotą nusikalstamumą. Manau, kad e, šioje srityje Europa tikrai turėtų siekti daugiau veiksmingumo. Organizuotas nusikalstamumas yra blogiausia nusikalstamumo pusė, todėl kad e, toks nusikalstamumas yra nukreiptas prieš valstybę ir ES su tuo taikstytis negali. Negalime palikti e, valstybių narių e, vienų kai kyla tokie iššūkiai ir tikrai turime siekti pažangos šioje srityje. Praėjusią savaitę, pavyzdžiui, mes jau esame sudarę sutarimą e, dėl duomenų apsaugos ir vienas svarbiausių elementų e, būtent tame, e, tose diskusijose buvo duomenų mainai. Iš to, tuo pasinaudoja organizuotos nusikalstamos grupuotės. Uh, Manau, kad e, ir toliau diskutuodami apie šiuos e, e, klausimus daug dėmesio turėsime skirti taip pat ir policijos duomenų mainams. Pritariu jūsų nusikastamumo vertinimui. Pone Grisbek kalbėjo apie Mm, teisinę pagalbą. Mes jau pabaigėme du tekstus, trečio teksto dar nepabaigėme. Aš minėjau nemažai kartų, kad e, šis klausimas yra susijęs ne tik su lėšomis, nors e, kalbėdami apie teisinę pagalbą kalbame apie lėšas, nes ji e, kainuoja. Bet jeigu norime ir toliau tęsti tokį darbą, kokį darome, darome iki šiol. E, turėsime dvi šalių pagrindų daugiau e, pripažinti e, teismų sprendimus. Ir procedūrinės garantijos yra to dalis. Taip pat turime ir užte, užtaikyti, užtikrinti galimybę kreiptis į teismus ir taip toliau. Taigi, kai kurie piliečiai, kurie neturi lėšų, turi galėti pasinaudoti teisėją saugą teismais. Tai yra garantijos, kurios suteikiamos būtent valstybėje narėje tokiems e, piliečiams. Ir aš daug kartų priminiau tai savo kolegoms ir aš tikiuosi, kad ir pirmininkauju Niderlandams. Toliau tęsiu diskusiją dėl šio trečio teksto, kuris mano manimu yra labai svarbus. Uh, būtent mūsų, formuojant mūsų požiūrį į teisingumą ES ir į prieigą prie teisingumo. Nesvarbu, kur asmo gyvena, kurioje valstybėje jis e, gyvena. Taigi, mano manimo, šis tekstas yra tikrai labai svarbus. Gana greitai galėsiu laisvai kalbėti apie šį tekstą ir aš tikrai tai padarysiu. Pone Kaufman, uh, Jūs e, abejojate mano optimizmu e, dėl prokuratūros, Europos prokuratūros. Na, tai aš tiesiog norėjau paskatinti kolegas Niderla, iš Niderlandų skirti dėmesio šiam techniniam dokumentui. Mes Jau esame sutarę dėl strapsnių nuo 1 iki 35 ir ko gero rytoj arba poryt e, Luksemburgas paskelbs dokumentą, kuriame bus konsoliduotas e, tekstas nuo 1 iki 35 straipsnių. E, būtent jis buvo parengtas pirmininkaujančio trejeto. Taigi nuo rytojaus galėsite susipažinti su to konsoliduotoju tekstu ir galėsite būtent remtis tuo tekstu pirmininkaujant Niderlandams. E, sausio 11 dieną bus perduota estafetė Niderlandams ir galėsite remtis šiuo tekstu. Pone Stevens uždavė klausimą dėl dviejų priemonių. Deja, aš neturiu pakankamai informacijos apie juos. E, jie yra susiję su mano kolegos Žano Aselborno kompetencijomis, taigi negaliu tai atsakyti, dėl to atsiprašau. Pone Laubestin, taip pat e, E, uždavė klausimus apie įsigaliojimą. Aš žinau, kad kai kuriuose valstybėse narėse jau yra rengiamas e, direkty, rengiamas direktyvos įsigaliojimui. E, žinau, kad turime dviejus metus po šio teksto paskelbimo oficialiajame leidinyje. Valstybės narės pasirenks uh, daug teisės aktų įgyvendinimui, bet manau, kad e, suprantu, kad e, valstybės narės yra motivuotos. Taip pat dar vienas klausimas buvo dėl perkelimo, relocation. Aš norėčiau priminti, kad e, tarybos lygių spalį arba lapkritį mes pradėjome e, taikyti krizių valdymo mechanizmą EPCR. Ir buvo surenkta daug posėdžių Juose dalyvavo ir kolegos iš Italijos, Graikijos, e, Turkijos ir kitų valstybių. Mes parengėme ataskaitą, jį pateikėme tarybai ir šis, ši ataskaita yra viešai prieinama. Taigi paskutinis dalykas, kurį norėjau pasakyti. Ir pabaigai norėčiau dar padėkoti už labai gerą bendradarbiavimą pastaraisiais e, šešiais e, mėnesiais ir aš žinoma E, šį bendradarbiavimą tęsiu ir toliau. <clears throat> Thank you, Felix. Um, thank you, Etienne. Ačiū Feliksai, ačiū Etienai. Kaip žinote, kolegos. Tai yra paskutinis formalus sutikimas, kuomet matome su Luksemburgo ministrais. Karavanas nenupailstamai juda ir Niderlandų ministrus matysime sausio 11. Bet iš tikrųjų visas efektyvumas darbo, visas organizavimas ir pats požiūris Luksemburgo ministrų, ypač jūsų abiejų, kuriuo esate čia, tai kaip jūs reagavote į iššūkius, išskirtinius iššūkius iš tikrųjų Mm, tai buvo įspūdinga ir Niderlandai sakė, kad iš tikrųjų per patį pirmą sutikimą sakė, kad mes turėsime imti pavyzdį iš Luksemburgo. Tai yra, kaip ir ponia Birk sakė, tai ne vien tik tai politiniai iššūkiai, bet ir kaip ES institucijos žiūrijos, bet mums kas svarbiausia, tai yra visi tie terminai dėl, kai kur, dėl tų teisės aktų, kurie jau seniai guliam stalo ir Luksemburgui padedant per pirmininkavimą ir daug, daugeliu mūsų kolegų labai daug dirbant, mes sugebėjome daug, labai daug ką nuveikti. Mes labai dėkojame Jums už tai. Uh, Mm, iš tikrųjų labai buvo sutelktas jūsų pirmingavimo dėmesys ir ponas Boništai neseniai buvo ir kalbėjome apie privatumo klausimus, vėlgi tai buvo Libė organizuota dar viena konferencija. Labai daug darbo yra kartu metu atlikta kartu su parlamentarais, kurie čia yra, kurie buvo Strasbūrė praeitą savaitę. Tai buvo puikus šeši mėnesiai. Aišku, kad per kitus šešis mėnesius mūsų irgi laukia daug darbo, kaip aš ant sakė, įgyvenimas visas. Dėkuoju dar kartą Feliksai, tie Etijanai Toliau dabar jau lauksime kito, kitos valstybės pirmininkavimo ir jei tik tai turėsite kokių mums patarimų, mes visuomet mielai juos išklausysime. Ačiū. Um, Kolegos, dėje mes labai atsiliekame nuo grafiko. Bet aišku, suprantama, kad kolegos norėjo pasakyti, buvo daug užbaigtų trilogų ir, ir daug kas norėjo išsakyti poziciją. Mes dėje mm, nesutilpome į nustatytą laiką dėl to, kad daug kas norėjo ilgiau kalbėti, gal reikėjo e, pirmininkavimui skirti daugiau laiko. Dabar ketvirtas punktas. Uh, Tai yra Europos Sąjungos demokratijos įstatymo viršenybės ir pagrindinių teisų mechanizmo įkūrimas, įtvirtinimas. Iš tikrųjų, tai yra esminės vertybės ir nuolat kalbam apie tai ir um, Silvy turbūt ar po to kiti pasisakys. Because Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, nes man atrodo visi tie, kas esame čia salėje, puikiai žinome šio pranešimo kontekstą, tai yra teisėkurinis savos iniciatyvos pranešimas, kur um, parlamento plenarinė sesija raginama su, išplėtoti mechanizmą, kad būtų galima įtvirtinti demokratiją, santymių viršinybę ir pagrindinės teises. Ir man atrodo, keitimasis nuomonėmis su pirmininkavusiu Luksemburgu dar kartą parodė, kad toks mechanizmas yra būtinas. Mes e, nustatėme nuostabius principus savo sutartise, pagrindinių teisų hartijoje, vis esame teisinė, precedentų teisė ir taip toliau visose struktūrose, tačiau mes visi matome, kad įstatymo viršenybė pagrindinės teisės ir demokratinis valdymas pergyvena labai sunkius laikus tai me, mums reikalingas mechanizmas, kuris parodytų, kad esame ta vertybių bendryje, kokią norime būti. Ką mes padarėme, mes jau du kartus su, su šešėliniais diskutavome ir su pranešėju, kuris rengia AFKO nuomonę. Aš norėjau, kad mes dirbtumėm kaip komanda. Ir Ne tai vien tik tai formaliai laikytumėmės e, pranešimo rengimo taisyklių, taigi labai glaudžiai dirbome ir su AFKO. Mes padalijame darbą tarp šešėlinių, maždaug panašiai kaip ir jūs, e, pirmininkė, e, padarėte, kai buvote prizmą tyrimo pranešimo rengėjas. Taigi, panašiai taip pat ir mes parengsime darbo dokumentą pristatysime jums vasario viduryje. O paskui pradėsime visą pakeitimų procesą. Sieksime, kad Liepos mėnesį būtų balsuojama plenarnėje sesijoje. Aišku, jeigu paaiškės, kad reikia daugiau laiko, tai manau, kad reikėtų savo to laiko ir skirti, nes geriau yra parengti gerą produktą, uh, kad visos frakcijos galėtų jį paremti, kad nebūtų dokumentas kontroversiškas, kuris nesulauks daugumos. Šešios temos darbo dokumentui bus visų pirma rezultato lentelė dėl demokratijos staimo viršinimis pagrindinių teisių, antra metinė pa, europinė mm, diskusija parlamentų, trečia toliau poveikio vertinimas, skriningo procedūros poveikis. Uh, dėl antros straipsnio pagrindinių teisių hartijos taikymo mm, pagrindiniams pažeidimo procedūroms penktas punktas gyvendinimas ir bilinėjimasis, piliečių teisės ir šešta egzistuojantis mechanizmai. Jeigu jūs domina, aš paplatinsiu tos temas. Dėl paskutinės tos temos mechanizmai egzistuojantis metodai mes turime uh, Turėjome mikroklausimus prieš dvi savaitės pusantros valandos trukusius ir mes ketiname surenkti dar vienus klausimus vasario 22 dieną kartu su AFKO kur būtų ir teismų atstovai, tai yra Europos teisingumo teismo atstovai, galbūt konstitucinių teismų atstovai iš valstybių narių. Galbūt galėtumėm, tikimės mes kad bus kas nors ir iš JAF teismų, nes jie turi daug, daugiau patirties šio klausimu, tai būtų labai įdomu jų iš, išklausyti. Taip pat bus su. su taryba, su pirmininkančia valstybė diskusijos, kaip girdėjome tik iš pirmininkausio Luksemburgo, kad jie pradėjo jau dirbti šiais klausimais ir jau įvyko pirmas pasikeitimas nuomonėmis taryboje šiuo klausimu. Jis buvo <laughs> tokia kukli pradžia šio proceso, bet mes tikimės, kad um, Olandija, kuri perims pirmininkavimą ir kitos tolesnės valstybės tikrai išplėtos tą darbą. Uh, taryboje, su Europos komisija. Tai gal tiek, pirmininkė, mielai atsakysiu klausimus, jeigu jų būtų, bet taip pat aš išplatinsiu mielai ir informaciją elektroniniu paštu, jeigu kas pagydautų. Apibendrinu, tai pirmasis keitimasis nuomonėmis, darbinis dokumentas bus pristatytas numatytas Libė komiteto vasario 15-16 diena, taip pat bus ir mini klausimai surenkti su AFKO komitetu vasario 22 dieną. Tai tokia yra struktūra, kurią turėtumėm turėti omenyje. Ir dabar šešėlė pranešė Frank Engel. Thank you, Claude. Ačiū, Klodai. <laughs> Šį kartą jau nebekalbėsiu liuksemburgietiškai, bet norėčiau pasakyti štai ką. Iš esmės tą patį, ką ir anksčiau. Būtent, mano manimo, tai ir yra šio pranešimo esmė ir iš APP požiūrio taško. Kas yra svarbiausia, ką turėtume analizuoti. Tai turėtų būti Ne vien tos senosios detalės, visą tai, ką mes žinome, kad viena konkreti valstybė yra vidurį Europos ir mm, man atrodo, kad galima tai pasakyti praktiškai ir apie kiekvieną kitą ES valstybę narę kasdienėme gyvenime. Bet tiesiog gal reikėtų visų pirma išsiaiškinti, kokia yra europinė valdymo logika. Uh, kuri yra pasiekta ar kurios reikėtų pasiekti, vertėtų pasiekti. Iš tikrųjų, aš kalbėčiau visų pirma apie valstybės mm, prognozuojamumą, patikimumą, valstybės institucijų visą patikimumą ir visus tos atvejus, kai tai neveikia. Aišku, čia reikia kalbėti, aišku, apie valdžių atskirimą, teismų nepriklausomumą ir panašius dalykus. Ir visi tie dalykai arba tiesiog dabar yra patiręs sudėtinga situacija yra užsipuolami, arba tiesiog niekada neveikia. Pavyzdžiui, Graikija. Uh, E, nesugebėjo ir anksčiau kontroliuoti išorės santykių, kas yra dviguba problema tiek jai pačiai, tiek ES visai ir Šengeno zonai, kurioje jį yra nari, bet yra ir kitų vidinių dalykų toje valstybėje, kur jie neveikia, kur kas yra nepriderinta prie to, ko mes norėtumėm, kad tai būtų ES, pavyzdžiui, kad, e, tarkim, kad korupcijos nebūtų, kad e, visa administracija veiktų efektyviai ir taip toliau. Taigi, seni reiškiniai, nauji reiškiniai, reiškiniai, kurie plinta po visą Europą. Dabar su terorizmu, su saugumo darbo tvarkė dar mus tai gali ar tai į vieną, ar tai į kitą pusę pernelyg smarkiai nustumti, jeigu nebūsime atsargus. Taigi mes turime uh, atkreipti į tai dėmesį, kad e, tai būtų ateityje prasmingas indėlis į praktinį kasdienį gyvenimą. Aš atsiprašau, norėčiau sureaguoti. Pirmininkas, todėl jūs į kiekvieną norėsite atsakinėti. Ne, ne, aš tiesiog noriu pasakyti, mano sąraše tos temos nebuvo, todėl nepaminėjau, tačiau tai irgi yra viena iš darbo dokumento temų, aš norėjau tai ponui Angeliui pasakyti. Okay. Aš nenorėjau taip tiesiogiai to pasakyti, aš tikėjausi, kad Sofija pastebės. Yeah. Labai atsiprašau, kadangi jau kalėdos, ne už kalnų, tik kartą per metus taip suklystu. Check. Taip labai gerai, kad drausmė yra komitete. Panas Kirkop. Well, Chairman, I, I think Na, pirmininkė, man atrodo, čia yra problemėlė. Vienas iš sunkumų yra tas, kad mes nuolat atsidurėme tokioje situacijoje, kai pradedame įgyvendinimą matyti ir gilintis į jį tada, kai kyla problemos, o ne tada, kai jis yra realiai pradedamas. Komisija yra tarsi teisėjas. Mes čia neteisėjai, neteisėjai gal labiau prisiekusieji. Ir tikrai mums daug labiau patiktų, jeigu valstybės narės laikytųsi pagrindinių principų ir būtų stebimos, kaip laikosi tų principų nuo pat gyvendinimo pradžios. Neseniai buvo ne vienas atvejis, kai e, kai kurie Europos parlamento nariai reiškia nuogastavimus dėl konkrečių valstybių narių. Kartais tie pasisakymai yra objektyvus, kartais, e, atvirai sakant, jie yra grinai politiniai pasisakymai ir gana subjektyvus. Pačios taisyklės yra tikrai primityvios, bazinės taisyklės, kalbant apie žmogaus teisės. Jos yra nustatytos, jos yra pakankamai objektyvios, bet, kaip sakiau, kai nuo to objektivumo yra atsitraukiama, tai tada, man atrodo, mes prarandame suvokimą e, apie tai, kas realiai vyksta. Na ir mes niekada nenorėdavome išskirti kažkokios vienos valstybės narės. Jeigu pažiūrėtume į objektyvius kriterijus, tai daug taisyklių yra pažeidžiama ir tie pažeidinėjimai vyksta nuolant e, tikrai ne vienoje valstybėje. Ir vienaip ar kitaip dauguma valstybių iš 28 ką nors pažeidžia, kokią nors taisyklę. Bet mes apie tai savo priminame tik tai tada, kai koks nors didžiulis įvykis atsitinka, e, jį paskelbia žiniasklaida ir tada mes užsipuolame tą konkrečią valstybę dėl to, kad ji labai stipriai pažydė žmogaus teisės. Man atrodo, tai ne, ne visai teisingas būdas veikti. Mes turime grįžti prie pagrindinių principų ir prie tinkamo požiūrio, kurio laikytųsi ir komisija, nes ji juk yra sergėtoje, jai tenka pagrindinės atsakomybė. Labai prašau nepalikti šitų klausimų iki tol, kol viskas pereina į subjektyvius vertinimus, ir e, kai mes tarpusavį pradedame ginčytis. Man atrodo, kad reikia stebėseną užtikrinti nuo pat pradžių. Ačiū, ponė Spinelį toliau, Barbara. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad įtraukė šešėlinius pranešėjus nuo pat darbų pradžios. Visų pirma, norėčiau pasakyti tiek apie Hartiją, tiek apie antrą straipsnį. E, e, ties, kurio dirbau, kaip šešėlinė pranešėja. Visų pirma, norėčiau kalbėti apie Hartijos apimtį. Manau, kad jos įtraukimas į pirminę ES teisę ir jos prilyginimas e, traktato su, sutarties nuostatoms. E, <clears throat> dėl to paseno 51 e, jos straipsnis. Ten rašoma apie valstybių narių konstitucinės tradicijas ir apie Europos žmogaus teisų konvenciją, kuri privaloma visoms valstybėms Europos Sąjungoje. Taigi aš nesuprantu, kaip mes dar dabar galime kalbėti apie e, Hartijos taikymo apribojimus. Manau, kad vert reikėtų pripažinti, kad ją būtina taikyti ir tai ir yra teisės valstybės pagrindas Europos Sąjungoje. Na ir antras straipsnis. Aš pripaži... ten pripažįstama, e, kad teisės valstybės mechanizmas valstybėse narėse yra būtinas ir manau, kad šis E, mechanizmas apimtų visus subjektus, kurie veikia Europos Sąjungoje. Aš turiu menį institucijas, agentūras ir kitas e, įstaigas, kurios dabar veikia be kontrolės. Antrame sutarties straipsnėje numatytos teisės yra ES pagrindas ir dėl to jas reikia labiau saugoti ne tik remiantis SESV 263 straipsnių. Taigi, baigdama, norėčiau pasakyti, kad šioje, šiame pirmame etape svarbu pabrėžti, kad būtinas ateities apsaugos mechanizmas ir jame neturėtų kartoti septinto straipsnio teiginiai, kur tame straipsnėje taip pat minėti, mini, minimos, minimi ir institucijų vaidmenys. Nėra paminėtas uh, bendrijos e, teisėjas. Jeigu ir toliau nebus jis paminėtas, tuomet mes tiesiog kartosime tai, kas rašoma 7 straipsnė. Dėkoju. Dėkoju. Kolegos, kadangi jau ir taip vėluojame, pažiūrėsiu dar du pasisakantis, ponas Lopes Aguilar ir ponė Fion. Ir čia sustabdysiu prašymų pasisakyti teikimą. E, taip, pirmininkė, aš labai trumpai. Aš klausimą turiu. Taip, atsiprašau, čia tikrai jūs. Taip, taip. Ačiū. Aš čia sakiau, kad aš trumpai kalbėsiu, nes nepastabą turiu klausimą. Žinome, kad yra indikatoriai, rodikliai, kurie rodo, kaip funkcionuoja demokratija ir teisės viršenybė Europos Sąjungoje. Tie rodikliai egzistuoja Europos Sąjungoje daugybę metų. Ir Europos uh, Žmogaus teisų teismas Strasbūrė nagrinėjo ne vieną bylą ir buvo pripažinta ne viena valstybė kalta. Bet dabar kaltomis pripažįstamų valstybių skaičiai labai stipriai auga. Tai reiškia, kad demokratijos kokybė uh, ES prastėja. Ir Europos taryba irgi labai stipriai iš, išsiplėtė ir jie priėmė labai daug valstybių, kurios neturi demokratinės istorijos į savo 47 narių būrį. Mano klausimas toks, kokį vaidmenį Europos teisingumo teismas turėtų e, vaidinti, užtikrinant teisės viršenybę, nes pagrindinių teisų hartija juk e, turi būti privaloma visiems, nes yra buvęs ne vienas atvejis ir bylų buvo, yra pasitaikę ir gana svarbių bylų, kai Luksemburgo teismas pradėjo vertinti pagrindinių teisių hartijos tinkamumą būti teisinę e, priemonę, vertinant, kiek valstybės narės įgyvendina teisės viršenybės principus po Lisabono sutarties, gal būtų galima e, atsižvelgti jų išvadas. Ačiū, toliau Tane Fajon. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad aš visiškai sutinku su tuo, kad reikia konkretaus aiškaus mechanizmo ir mes e, dažnai pabrėžiame, sudėtinga situacija keliose valstybėse narėse, ypač Vengrijoje, bet ir kitose valstybėse. Ir tą darome remdamiesi septintojų straipsnių, bet realaus mechanizmo, kokiu veiksmu imtis nėra. Taigi, Sofi, būtų labai įdomu, jeigu jūs galėtumėte persiųsti darbinio dokumento antraštės ir taip pat galėtume gal sudaryti rodiklių sąrašą, aš kaip suprantu, tam ir skirtas darbo dokument, darbinis dokumentas, būtent kaip įvertinti demokratijos lygį valstybėse narėse. Ir taip pat, manau, turėtume stengtis e, parengti konkrečias priemonės, kaip reaguoti. Ir galbūt galėtumėte šiek tiek plačiau papasakoti, kaip jūs įsivaizduojate, kuria kryptimi ketinate eiti, kaip mums reaguoti tais atvejais, kai yra pažeidžiami demokratijos ir teisės visišenybės principai. Bet šiaip e, reiškiu savo palaikymą, nes man atrodo, kad šita tema bus labai aktuali ateinačiais mėnesiais ir metais. Pone Jurekai, jūs paskutinis, aš jūs iš sąrašo išbraukiau, bet pasisakykite. Paskutinis pasisakantis jūs būsite. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas labai panašus į ankstesniuosius. Norėčiau paprašyti daugiau informacijos apie tai, apie kokį teisinį instrumentą kalbame, e, kalbėdami tą naują me, reakcijos mechanizmą. Nes juk yra jau numatytos teisinės nuostatos sutartise. Kokias e, nuostatas mes e, čia norime naujai įvesti. Taigi, kokie yra jūsų pasiūlymo nauji bruožai? Ačiū. Sofija, mes jau 20 minučių vėluojame daug maž. Tai aš labai atsiprašau, kad verčiu kolegas laukti. Taigi, užuot atsakydama į visus konkrečius klausimus, tai gal nepamirškite, kad tai yra pirmas apsikeitimas nuomonėmis. Na, bet nebuvo jų tiek jau daug, tai aš gal greitai. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Na, manau, kad mes čia nesuri, neparengsime vienos teisinės priemonės. Tai bus kelių priemonių rinkinys, kur, kuris sudarys mechanizmą Ir e, kolega labai tiksliai pateikė dešimtuką, sakydamas, kad mes tikrai turime kalbėti apie prevenciją, nereikia laukti to laiko, kai jau reikia kalbėti apie sankcijas vienai ir kitai valstybei nariai. Reikėtų susitelkti į prevenciją. Ir e, ta prevencija galėtų būti užtikrinama keliais žingsniais. Pavyzdžiui, dialogas tarp tarybos ir nacionalinių parlamentų e, būtų e, parengta stebėjimo, stebėsenos sistema ir kai atsiranda įtarimų vienai ir kitai valstybė, jos galėtų būti perspėjamos. Ir taip pat, e, manau, tikrai tiesa, kad nereikia laukti, e, kol prasiverš koks nors didžiulis skandalas, nereikėtų badyti pirštais konkrečių valstybių, bet turėtume kurti bendrą teisės viršenybės kultūrą. Toliau dėl Europos teisingumo teismo vaidmens, kur Hartija yra aktuali. Na, aš tai tikiuosi, kad vasario 22 dieną išsamei aptarsime šitą klausimą, kai vyks klausimas su teisinės sistemos atstovais, įskaitant ir Europos teisingumo teismo atstovus. Ir galiausiai Taniai Fajo, taip, parodiklių nustatymas svarbus. Kaip juos reikės pritaikyti, tai dar reikės pakalbėti. Bet kaip Fransas Engelsas sakė, mes turime visų pirma susitarti dėl to, kaip mes suprantame demokratiją ir teisės viršenybę, kokiamis normomis ją vertiname. Tai yra turbūt ir taip pat dėl kokių priežasčių ponas Timermansas realiai atsisako pateikti konkretų pasiūlymą. E, sakoma, kad neįmanoma išmatuoti, jis sako, kad neįmanoma išmatuoti demokratijos ir teisės viršenybės, tai mes to nedarysime. Bet aš manau, kad iš dalies tai tiesa, bet mes turime kažkaip apčiopiamiau vertinti demokratijos lygį, nes tada, kai atsiras naujų valstybių norinčių prisijungti prie ES, mes galėtume joms konkrečiai pasakyti, ko jos turi siekti. Ir taip pat tie matavimo standartai būtų naudingi ir dabartinėms ES narėms. Taigi, tai padarydami, mes galėtume išvengti tų labai nemalonių ir, ir beprasmių diskusijų apie vieną ar kitą konkrečią valstybę. Nes mes turim nepamiršti, kad mes visi padarėme labai nedaug, kad pagerintume bendrą demokratijos ir teisinės viršenybės e, lygį Europos Sąjungoje. Bet tik tai tu, ir nieko nedarydami privedėme prie dar didesnio nuomonių prisiskirimo. Nes uh, E, manau, kad e, mes turime bendrai susitarti ir tada pradėti teikti konkrečius teisinius pasiūlymus. Ačiū visiems kolegom, kurie dalyvavote diskusijose. Pereikime prie penkto punkto, tai yra e, viduržėmio jūros situacija ir holistinis požiūris. Du yra darbiniai dokumentai, ponė Metsola ir, ir Kijengė. Sienų valdymas ir visos politika, įskaitant ir Frontexo vaidmenį bei kitų e, atitinkamų agentūrų vaidmenį. Ir taip pat e, prieglapščio paramos biuro vaidmuo. Mes labai vėluojame, tai gal paimkime darbinį dokumentą e, apie sienų valdymą ir vizos politiką, po to bus pristatytas kitas darbinis dokumentas ir tada Suteiksiu žodį visiems kolegoms ir atsiprašau dar visų tų, kurie turėjote iki pat dabar sėdėti ir laukti. Pone Metsola, gal pirmą jums suteiksiu žodį. Tik tai kolegos, jeigu norite pasisakyti, tai duokite man ženklą. Pone Metsola, pirmą gaus žodį. Tai jūs kalbėsite apie pirmąjį darbinį dokumentą. Tai yra sienų valdymas ir vizų politika, iš esmės. Prašau. Time, um, uh, will... Dėkoju. Na, aš uh, padarysiu visiems dokumentams bendrą įvadą. Bendrai pristatysiu juos visus. Norėčiau pasakyti, kad mes uh, jau baiginėjame ganėtinai sunku procesą. Uh, E, parengėme paskutinius e, darbo dokumentus. Darbas nebuvo lengvas. Ieškojame bendro mm, sutarimo tarp e, frakcijų ir žinote, kad tai yra kartais sudėtingas klausimas. Kai pradėjome šį procesą, mes žinojame, kad reikia nuoseklaus požiūrio į migraciją, kuris apimtų daug E, subjektų. Mes e, apibrėžėme aštuonias pagrindinės rytis, kuriuoms reikėtų skirti e, svarb... dėmesį. Taigi dabar apibrėžėme paskutinius, tai yra valdymas, EASO ir legali migracija. Taigi, kalbant apie sienas, reikėtų pasakyti, kad tikrai reikės sustiprinti išorinės sienas ir informacijos mainus, ypač per Schengeno informacijos, informacijos sistemą. Uh, E, Šengeno zonos integrumas, e, integralumas, neliečiamumas priklauso būtent nuo standartų, kurių turi laikytis valstybės narės Europos išorės e, sienose ir jas apsaugant. Migracijos srautai turi būti e, valdomi, turi būti užtikrintas saugumas. Asmenys turi būti tinkamai užregistruoti, taip pat turi būti tink, vykdomi tinkami saugumo patikrinimai. Dokumente mes rašome, ko norime iš Frontexo ir pateikiame pasiūlymą įkurti naują agentūrą, kurios įgaliuome būtų daug platesni, daugiau apimatys ir kad ši agentūra galėtų e, geriau kontroliuoti asmenis e, e, pasienyje. Daug dėmesio buvo skiriama klausimai būtent išorės sienų apsaugai pastaruoju metu ir mes laukiame komisijos pasiūlymo šią temą. Antrasis dokumentas yra skirtas e, bendrai Europos prieglopščio sistemai. E, šis klausimas yra sudėtingesnės, valstybės narės turi daryti, dėti dar daugiau pastangų tam, kad Europoje atsirastų tikra Europos prieglapščio sistema. Kalbant apie perkelimą, yra suprantama, kad asmenys atvyksta į Europos sąjungą ir E, jie ten kaip ir turėtų likti, bet turėtume kalbėti apie žmonių perkelimą, apie Eurodaką, apie devintąjį straipsnį, pagal kurį būtina paimti pirštų anspaudus, būtent kiekvienas mes, kuris atvyksta Europos Sąjungą, pirštų anspaudus. Taip pat turime dokumentą skirtą legaliai migracijai. Turime pripažinti, kad tam, kad žmonės nustotų plaukti į Europą, grūvančiais laivais būtina pasirinkti tinkamą požiūrį, bet nustatymas būtent, kiek asmenų gali būti priimta į Europą, e, turi būti vienas iš pamatinių principų. Mes kalbame apie mėlynąją kortelę, apie šio pasiūlymo peržiūrą valstybės narės turėtų galėti taip pat nustatyti, kokius spragų yra jų darbo rinkose ir galėti užpildyti jas migrantais ir turėtų taip pat galėti e, siekti pažangos. Dabar reikėtų panaudoti šios darbo dokumentus ir kitus tyrimus bei rezoliucijas, kuris mes esame patvirtinę. Mes e, parengsime taip pat e, ataskaitą, kuri bus pristatyta sausio 18 dieną. Šis procesas net nebuvo lengvas ir aš suprantu, kad e, kai kuriems kolegoms buvo sunku e, pritarti mano ir Cecil parengtiems e, dokumentams. Taigi, žinoma, dar reikės siūlyti pakeitimus. Bet norėčiau pasakyti, kad uh, Šis projektas buvo parengtas atsižvelgiant į įvairių frakcijų pozicijas. Taigi, negalime laikytis tik vienos e, partijos e, pozicijų. Taigi prieš suteikdama žodį Sesil, norėčiau visiems padėkoti, norėčiau padėkoti už palaikymą, pateiktą informaciją ir už vienybę, vieningumą e, sprendžiant šias svarbias problemas. Norėčiau palinkėti Jums linksmų šventų kalėdų ir laimingų naujų metų. Norėčiau norėčiau dar pasakyti, kad perėjome prie paskutinio etapo. Būtent sausio 18 bus pateikta ataskaita. Migracija ir holistinis požiūris yra ganėtinai sudėtinga tema. Ir šios diskusijos yra paskutinės prieš pristatant tą e, ataskaitos projektą. Cecil, žodis jums. Dėkoju pirmininkė. Šie trys darbo dokumentai buvo pabaigti ir todėl galime sakyti, kad mes baigėme pasirengimą per um, būtent pranešimui. Šis dokumentas bus pristatytas sausio 18 dieną Strasbūrė. Šie dokumentai yra išsamus, juose pristatoma ankstesnė situacija, esama situacija, yra įtrauktos nuomonės, tyrimai ir autoritetingų asmenų nuomonė. Pateikėme taip pat e, šešėlinės pranešios rekomendacijas ir nors ir ne visada buvo lengva sutarti dėl teksto, mes e, pateikėme taip pat ir kompromisą, kurį pasiekėme su frakcijomis. Norėčiau padėkoti kolegijai Robertai Metsolai už e, jos darbą, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie prisidėjo prie šio dokumento parengimo. Projek šio projekto parengimo. Norėčiau trumpai pristatyti šios tris darbo dokumentus. Pradėsiu nuo e, bendros e, Europos prieglapščio sistemos ir Dublino reglamento šis reglamentas e, netenkina e, būtent netitinka dvasios, kuria vadovaujantis reglamentas buvo parengtas, negerina e, prieglopščio procedūrų ir neužkerta kelio geresnės prieglopščių šalies pasirinkimui mūsų vertinimas, mes vertiname šį dokumentą ganėtinai kritiškai. E, Dublino procedūros yra lėtos ir perkel. E, kriterijai kartais yra e, taikomi mm, šališkai. Procedūros, pagal procedūras Visų pirma, turi būti didžiausias dėmesys e, skiriamas toms šalims, kuriuose jau yra šeimo kas nors iš giminių. E, dabar didžiausias dėmesys yra skiriamas būtent tai šaliai, į kurią asmuo pirmiausiai atvyko Europos Sąjunga. Mano manimu, reikėtų daugus dėmesio skirti būtent tai šaliai, kurioje jau e, gyvena tuos mes giminės. Uh, Taip pat valstybės narės turėtų apibriežti e, giminių ryšio apibriežti. Aš tikiuosi, kad tai nebus tik artimiausi šeimos nariai. Komisija turėtų peržiūrėti e, esamus dokumento trūkumus. Galbūt reikėtų bendros centrinės sistemos kuria vadovantis būtų prisimama atsakomybė, rodomas solidarumas e, ir prie to prisidėtų visos valstybės narės. Ši sistema e, galėtų nustatyti kiekvienai valstybei ribas ir viršijus tas ribas neturėtų būti skiriamas kitas, neturėtų būti prašoma E, daugiau įsipareigojimų, kol kitos valstybės jų neprisėmė. Taip pat e, norėtume su, prašyti suvienodinti prieglopšio e, sistemą visoje Europos Sąjungoje. Bet reikėtų taip pat e, sąžininkai elgtis ir su komisija. Tikrai per daug valstybių nepritaikė sistemos, bendros Europos prieglapščio sistemos, neperkelė jos į savo teisę. Dėl to yra sunku iš įvertinti E, šios sistemos privalumų ir minusų. Taip pat turi būti išanalizuojami ir migracijos, ekonominės migracijos kanalai. Europos teisės aktų sistema yra sus, susiskaldžiusi ir tomis spragomis pasinaudoja kai kurie asmenys. Dokumente mes pristatome Europos situaciją, Europoje demokracijos situacija prastėja, tai matosi taip pat ir darbo rinkoje. Taip pat mes e, vertiname ir e, pabėgėlių ir, ir migrantų e, darbo jėgos panaudojimą. Ji nėra panaudota pakankamai. Aš manau, kad 50-70 procentų dirbančių Europoje neatvyksta į Europą tik kaip ekonominiai pabėgėliai. Ir e, tai kelia susirūpinimą, esanti sistema yra netobula. nėra atsižvelgiama į bendrą e, Europos požiūrį ir į Europos darbo rinką. Dėl to pateikiama kai kurias rekomendacijas. Pavyzdžiui, skatinama valstybės narės ir ES apibriežti darbo rinkų ribas. ES reikia bendrų ekonominės migracijos taisyklių tam, kad galėtų užpildyti šias spragas. Taip pat norėtume prašyti geriau pripažinti kvalifikacijas tam, kad ekonominiai migrantai galėtų dirbti darbą kuriam ją studijavo. Taip pat e, e, reikėtų pastelti inovatyvesnės e, priemonės, kurių reikia tam, kad būtų atsižvelgiama į iššūkius. Taip pat reikėtų direktyvos dėl mėlynosios kortelės, bet nemanau, kad šis dokumentas tikrai bus tinkamas darbo rinkos situacijai spręsti mm, Komisija šio dokumento peržiūroje turėtų šalinti prieštaravimus su nacionalinėmis sistemomis. Taip pat norėtume, kad būtų ambicingai peržiūrėta direktyva ir jos taikymos rytis. Paskutinis dokumentas skirtas sienų valdymui ir vizų politikai. mes pasižymime, kad išorės sienos yra bendros migracijos politikos aspektas. Dėl to išorės sienos turėtų būti valdomos geriau. Ir turi būti užtikrinamos visos teisės migrantams, kurios yra numatytos tarptautinėje teisėje. Tos priemonės turi būti taip pat ir teritorinių vandenų priežiūra bei e, asmenų ieškojimas jūroje ir gelbėjimas. Šiame dokumente turime daug techninių duomenų, e, aprašoma, koks yra Frontex ir kitų agentūrų vaidmuo ir Schengeno, Schengeno e, kodekso bei vizų kodekso taikymas. E, mūsų rekomendacijų nėra daug, ne tik dėl to, kad buvo nesutarimų dėl tam tikrų temų, bet e, dar ir todėl, kad parlamentas dėl tam tikrų nuostatų e, išreikš savo nuomonę. Greitų laikų aš turiu omeny kodekso, vizų kodekso peržiūrėjimą. Na, o dėl naujosios, naujų, naujos agentūros, dėl sienų apsaugos komisija dar nėra pareiškusi savo nuomonės. Na, o pasiūlymai dėl Šengeno kodeksų peržiūrėjimo yra tikrai labai svarbus dalykas ir mes tam skirsime dėmesio. Vizų kodeksas turi būti priemonė, kuria vadovaujantis galėtų saugiai asmenys atvykti Europos Sąjungą. Norėčiau padėkoti savo kolegai ir šešėliniams pranešėjams bei komisijos komiteto, lybė komiteto sekretoriatui už techninę pagalbą. Dėkoju. Thank you, Cecil. Um... Ačiū, Cecil. Kolegos. Su visai baigėsi laikas, tai tik noriu pastikrinti, kas sąraše ir užbaigti sąrašą. Um, Barbara from the GUI. E, um, Ignacio Carao for the EFTD, um, and I'm going to add Mrs. Winberg, got, um, and Juan Fernando and Mr. Coelho. And I'm going to close the speakers. Tai baigiu tuo met kalbėtojų sąrašą ir prašau daugiau nebeprašyti kitų, nes e, tik tai iki pusės septynių dirbame. Visų pirma, šešilnių vardu, ponė Stevens, labai prašau apsiriboti dviem minutėmis nes tikrai nebaigsime iki pusės septynių. Oké, okay, dankjewel voorzitter en collega's. Ačiū pirmininkė, kolegos. Noriu padėkoti pranešėjai, pranešėjoms. Man atrodo, kad yra tikrai platus palaikymas šiam pranešimui. Bet e, norint užtikrinti tą platų palaikymą, reikia visas frakcijas įtraukti nuo pat pradžios. Iš tikrųjų, mes e, buvome įtraukti į darbą tik tai pabaigoje, kai tekstas jau beveik paruoštas, tai negalėjome dalyvauti visame procese, tai tokia kritika būtų iš mūsų frakcijos pusės. Mm, pateikėme ir dokumentą, bet nieko daugiau nebe, nebeišgirdome. Nebe Tai tiesiog savo frakcijos vardu noriu išreikšti mm, tokį apgailestavimą. Taip pat, ką norėčiau pasakyti dėl šio ESO darbinio dokumento, našu, kad pranešėjau, jis yra visiškai perrašytas. Tam tikrą prasme tai yra patobulinimas nes įtraukta daugiau nuorodų, kontekstės informacijos, tačiau galvojant apie politiką, na, aš čia nematau, kad mano pozicija būtų atspindėta. Yra tokie nerealūs sprendimai išdėsti prieštaraujantis žmonių pageidavimams. Pavyzdžiui, pasiūlymas peržiūrėti Dubliną, tas paversti jį um, perskirstimo mechanizmu. Uh, tačiau visiškai nekalbama apie apsaugą prie išorės sienų, nieko nepasakyta ir apie dabartinį nesažiningą, neteisingą perskirstimo uh, visą lentelę, raktą ir toliau nekalbama apie šią politiką plačiau. Mes galvome, kad prieglopšio prašytojai, kurie patenka ant Europinės žemės, bus e, neribotai perskirstama tarp mūsų. Tai tokia yra visiškai neprimtina ES politika, e, kurios visiškai nepalaiko mano rinkėjai e, iš Flandrijos. Maskirkop pranešės dėl perskirstimo politikos. M, Perskirstimas taip, perkelimas į kitą gyvenamą vietą ES viduje taip, bet sąlygos turi būti labai griežtos, turi būti ribojamas ir skaičius, kiek galima priimti žmonių ir taip toliau. Labai svarbu yra galvoti apie galtinius rezultatus. Primenu kolegos, kad po pusės septynių vertimo žodžių nebebus, taigi labai prašau neviršti pasisakymo laiko per praspinėlį. Jūs visada laikotės pasisakymo laiko, tai čia ne jums komentaras. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjoms už tikrai labai gerą darbą, kurį nuveikė labai stropiai rengia dokumentus. Turėčiau tam tikrų kritinių klausimų. Juos reikėtų sužvelgti tam, kad tie dokumentai nebūtų tik esamos situacijos fotografija ir su keliomis paminėtomis reformomis. Norėčiau paminėti kelias temas, pavyzdžiui, Frontex. E, tai taps, ji taps e, pakrančių ir pasienio agent, priežiūros agentūra. Tas naujasis Frontexas e, pradės veikti valstybėms narėms nepritarus. Kaip išspręsime atsakomybės problemą? Frontexo mm, direktorius nėra renkamas, jis nėra atsakingas, atskaitingas prieš e, jokį parlamentą. Taigi ta agentūra turės visas galės, bet atsakomybė vis dėlto bus valstybių narių e, sritis. Dar vienas klausimas dėl Frontexo yra intervencijos trečiosiuose šalyse, e, nepakankamai ištikrinant žmogaus teisų apsaugą. Nežinau, galbūt reikėtų paminėti ir tai jūsų ataskaitoje. Toliau e, paieškos ir gelbėjimo operacijos. Rodos, kad e, komisijos darbuotvarkė tai jau nėra prioritetinis e, klausimas, bet aš norėčiau, kad jis būtų paminėtas ataskaitoje. Na ir paskutinis dalykas - trečiosios šalis. Man labiausiai susirūpinimą šiuo metu kelia Turkija. Rodos, kad ata, manau, kad ataskaita, ataskaitoje turėtų būti aiškiai parašyta, kad bendradarbiavimas su šalimi, kuri nuolatos pažeidžia pagrindinės pamatinės teisės, turėtų e, būti sustabdytas nedelsiant. Baigiu savo pasakymą, nes jau kalbėjau 2 minutės ir 12 sekundžių. Dėkoju. Um, next, Mr. Cora, please. Ačiū, turiu ponas Kora. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat e, norėčiau padėkoti bendra pranešėjoms. Manau, kad darbo dokumentas tikrai labai geras. E, ten, kur kalbama, ypač kur kalbama apie Europos bendrą prieglapšio sistemą. Dėl kitų dviejų dokumentų man kyla bejonių. Jas minėjo ir Barbara Spinelė. E, čia tiesiog pristatoma situacija, bet trūksta pasiūlymų reikėtų dar daugiau aiškumo dėl prieglopčio sistemos. Aš norėčiau pasakyti, kad teigiamai vertinu šį dokumentą. Tai manau, kad visiems aišku, kad Dublino sistema e, tikrai pasenusi. Ir šiek tiek vėlai, bet visi tai suprato ir aš tikiuosi, kad mes žengsime tinkamus reikiamus žingsnius tam, kad e, e imtumėmės šio iššūkio, nuo kurio priklauso Europos Sąjunga. Na ir e, dėl prieglopšių prašymų rinkimo ir mm, dalyjimo aš tikrai sutinku. E, taip išvengsime taip pat ir antrinio judėjimo Europos Sąjungoje. Dėl vizų sistemos Lopesa Aguilar dabar yra posėdėje. Jis e, taip pat e, rengia dokumentą e, dėl humanitarinių vizų. Aš pritariu būtent ir šiam pasiūlymui. Norėčiau visiems palinkėti gerų švenčių. I'm really sorry that the time is squeezed. I mean, it's such a... Atsiprašau, kad čia turiu jūs nutraukinėti. Tikrai tiek daug pranešime yra o laiko terminai labai trumpi. Na, teskime, kaip ten bebūtų. Toliau ponas Lopes Algilar. Pasistengkite neviršti dviejų minučių kolegos, nes tuoj baigsis posėdis. Ačiū pirmininkė, aš dėkoju ir ponui Korau už tai, ką jis ką tik pasakė, nes aš būtent to ir siekiau. Žinoma, visi laurai tenka poniai Mitsolai ir poniai Kiengė, abiems pranešėjoms bet kaip aš matau, šiame pranešime yra labai išsamei kalbama apie tai, kad yra labai svarbu galų gale sukurti teisinius koridorius pabėgėliams, kurie beldžiasi dabar į ES vartus. Aš noriu priminti, kad aš buvau pranešėjęs apie vizų peržiūrėtą sistemą E, kodekso peržiūrėjimą ir tikrai pajutau, kad Europos parlamentas tikrai nenori e, kalbėti apie tokią galimybę, apie humanitarinės vizas. Ne tik tai teikti paramą pagal 19 ar 29 straipsnį dabartinėme vizų kodekse, bet mes turime sukurti platesnius teisėtus kelius tiems, kurie prašo humanitarinių, humaniškesnių sąlygų. To iš mūsų reikalauja apskritai visa humanitarinė teisė visos ES iš kiekvienos valstybės. Taigi mes reikėtų atkreipti dėmesį ir pranešėjams, ir visiems parlamentarams į tai, kiek mes esame pasirengę suderinti šitą puikų dokumentą e, su tuo, kuris bus pristatytas vėliau, būtent dėl peržiūrėto vizų kodekso. Ačiū toliau, toliau ponas Koelio. Ačiū pirmininkė. Aš irgi pradėsiu padėkodamas poniai Metsoldai ir Kiengė už jų atliktą darbą. Dėl sienų valdymo ir vizų politikos. Dėl šio dokumento pasisakysiu. Šitos dvi temos aiškiai rodo, kad nėra vieno vaisto galinčio išspręsti pilnai šitą pabėgėlių krizę. Kalbant apie sienų valdymą, tai čia mums didžiausia kliūtis yra nebendratarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Todėl reikia ir laikytis to holistinio požiūrio. Ir šiame dokumente yra teigiama, kad sienų valdymas yra paremtas dviem principais - abipusių pasitikėjimų ir bendra atsakomybė. Tai yra principai taikomi ir Šengeno e, erdvėje. Šengeno vertinimo sistema ir Šengeno informacinė sistema remiasi taip pat šiais dviem principais. Frontexas yra ta e, struktūra, kuri užtikrina e, bendros atsakomybės pasidalyjimą. Ir tikrai jaučia didelį spaudimą. Ir mes turime labai aiškiai nurodyti patys savo, ko mes norime iš šiandienos ryties, bet mes apie tai kalbėsime rytoj ryte, tai čia gal nesiplėsiu. Tik tai dar vieną dalyką pasakysiu. Veiksmingas sienų valdymas nebus e, panacėja. Bet jeigu mes norime šiandieno erdvės integralumo ir norime, kad galėtume priimti visus tuos, kurie ieško prieglapščio prie mūsų krantų. Mes turime geriau valdyti išorės sienas. Be to, dabar kaip niekada mums reikia abipusio pasitikėjimo ir bendros atsakomybės. Todėl aš sveikinu Europos komisijos pasiūlymą e, šioje srityje ir mūsų pranešėjos labai teisingai ragina sukurti strategiją, kuri padėtų ir gyvendinti tuos pasiūlymus. Mes turime tikrai nebijoti ir pradėti darbą gilinantis į konkrečias priemonės. Ačiū ir galiausiai ponė Winberg. Dėkoju. kurios valstybės narės yra tik tranzitinės valstybės. Mes čia kalbame apie e, sienų kontrolę. Jeigu im, tenka imti pirštų atspaudus e, na, žmogu, e, žmogui vyresniam negu 14 metų, bet Pavyzdžiui, Italijoje ir Graikijoje tokie yra reikalavimai, bet ar jūs įsivaizduojate, koks tai yra darbo uh, krūvis. Kitais metais planuojama, kad atvyks dar 3-5 milijonai pabėgėlių. Tai tie, ar tikrai karštai taškai, tie operatyviniai taškai sugebės pasidalinti tuos atvykstančius pabėgėlius. Mes dabar čia vos susitvarkome su 158 tūkstančiais, o, o kaip susitvarkysime su tais gerokai didesniais skaičiais? Valstybės narės turės priimti tuos skaičius žmonių. O kas bus, jeigu kas nors nesutiks priimti jiems paskirtos pabėgalių kvotos? Ar ekonominės sankcijos bus pritaikytos, ar kas tokių valstybių laukia? Ačiū, grįžime prie pranešėjų, tik prašyčiau trumpai pasisakyti. Pone Kijengė pirmą. Bet prašau kalbėti trumpai, nes turime baigti per 10 minučių. Ačiū. Jo, ringačiu. Norėčiau padėkoti visiems už e, pasisakymus. Žinoma, galėsime e, šios klausimus aptarti išsameu vėliau. Norėčiau sureaguoti e, į tai, ką sakė Barbara Spinelli dėl nuos agentūros ir dėl Frontexo. Mes e, grįšime prie šio klausimo, kai analizuosime reglamento pasiūlymą. Paieška ir gelbėjimas yra svarbi e, veikla, kai kalbame apie pasienio kontrolę. Norėčiau padėkoti visiems ir palinkėti linksmų švenčių. Cecile and Roberta, please. Yes, thank you, Claude. Ačiū ir tada Roberta. Taip, dėkui, Klodai. Aš irgi norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti šešėliams pranešėjams ir Cecilį ir visiems darbuotojams, kurie mums padėjo parengti labai neblogą dokumentų rinkinį, kurie pavirs netrukus į pranešimu, kuris sulauks, tikiuosi, daugumos politinių frakcijų palaikymo. Noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams už tai, kad atsiuntė savo mintis ir noriu atliepti Helgos Stevens nuogastavimams, nes kai kurie iš dalykų, kuriuos jis šiandieną paminėjo, jau yra minimi kitose dokumentuose. Ir tos temos bus tikrai paliestos, kai rengsime galutinį pranešimą. Aš laukiu būsimų pakeitimų esu tikra ir net jokių iliuzijų neturiu, kad jų galėtų nebūti. Taigi laukiu tolesnės procedūros, kad galėtume parengti tekstą, kuris į plenarinę sesiją pereitų, turėdamas kiek galima platesnį palaikymą. Aš noriu padėkoti abiems pranešėjams. Tikrai nelengva užduotis ir ponios Spinelį klausimas tai puikiai pailustruoja. Jūs rengėte šitą holistinį pranešimą ir kol tą darote iš komisijos atkeliauja vis naujų pasiūlymų, taigi tų iššūkių yra tikrai daugybė, jie yra minimi pranešime ir jau sudėtinga yra ne vien užtikrinti politinį konsensusą, bet ir visas detalės, visas smulkmenas atspindėti. Taigi aš linkiu visiems kantrybės ir siūlau toliau dalyvauti darbe. Dėkuoju pranešėjams ir lauksime pranešimo projekto 18 dieną. Tada turėsime konkretų tekstą ir galėsime dirbti konkrečiau. Dėkuoju visiems parlamento nariams, kurie paslikote iki galo ir išsakėte savo nuomonę. Ir nekantrai laukiu jūsų pranešimo teksto 18 dieną. Taigi, kolegos, pasimatysime rytoj 9 valandą. Norėčiau sakyti, linksmų kalėdų, bet labai tikiuosi, kad nepasinaudosite tokiais mano žodžiais ir vis tik tai kaip raginimo į atostogų ir pasimatysime rytoj ryte 9. Dėkui.